pirmininko atsiprašymą, kuriam nepavyko atvykti į šį posėdį. Vicepirmininkai todėl negalėjo atvykti, todėl aš pirmininkauju posėdžiui šį, šį rytą. Aš suprantu kad taip ir įvyko. Tačiau aš pra, noriu užprotestuoti tai, kad e, buvo atšauktas koordinatorių posėdis dėl to, kad tai nebuvo patogu pirmininkui. Aš neturiu galimybės atvykti po pietų, todėl turėtume kreipti dėmesį į darbo planavimą. Ir reikia protokole įrašyti, kad nepriimtina, jog pranešama tik prieš vieną dieną. Tiesiog norėjau tai pasakyti ir galėsime tęsti darbą. Tačiau aš iš tikrųjų supikau. Žinoma, mes perduosime jūsų pastabas, tačiau aš tikrai nieko negaliu padaryti. Mūsų darbo tarkė yra šiek tiek pakeista. Pradėsime nuo Europos ombudsmeno pono Diamanduros veiklos ataskaitos. Pon, EPP paskyrė poną Nedačevą kaip pranešėją, e, kuri turėtų to jau pat atvykti, taigi mes dėl to ir šiek tiek vėluojame pradėti posėdį, nes jie šiek tiek vėluoja. Toliau nagrinėsime pono Diamanduros e, specialųjį pranešimą. Turime taip pat pranešėją. Toliau. Šeštas klausimas atidėtas. O misijos į kampaniją klausimą apkalbė, aptarsime po pietų. Toliau. 12 punktą pristatys ponas Stockwell. Anksčiau parlamentas yra aiškiai pritaręs šiai peticijai remdamasis pono Perio pranešimu. Na ir pagrindiniai dokumentai jau baigti nagrinėti, tačiau yra problemų dėl bendrijos teisės taikymo toje valstybėje narėje, todėl ponas, ponas Tokvelo peticija viską aiškiai išdėsto ir jo išklausysime šiandien po pietų. 13 punktą pristatys ponia Geringer, o po koordinatorių posėdžio po pietų. Ar atidėjote taip pat ir Lloyds bylą? Šį klausimą aptarsime šiandien iš ryto. O po pietų, po koordinatorių posėdžio, kuris vyks nuo pusės trijų iki trijų, išklausysime pristatymą dėl nusaibės teisės kai kuriuose valstybės narėse ir šalise kandidatėse, nes praėjusios kadencijos metu gauda, gauta įvairių peticijų šiuo klausimu ir kalbės panas Paradijas. Ir tam tikros organizacijos International Union of Property Owners vicepirmininkas. Taigi, ar galima patvirtinti tokią darbo tvarkę? Žinau, kad e, šie pakeitimai yra primesti, galbūt nepatinka jums, tačiau tikiuosi, kad galime tokią darbo tvarkę patvirtinti. Taigi pasistengsime padaryti viską, ką galime iš ryto. Taigi, ponė Diemanduros, labai ačiū, kad atvykote pas mus šį rytą. Dabar norėtume išklausyti jūsų pasisakymą apie metinį pranešimą. Ačiū, ponė pirmininkė, man labai malonu atvykti į jūsų komitetą ir džiaugiuosi, kad jūs pirmininkaujate šio komiteto posėdžiui pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai. Noriu padėkoti už galimybę kreiptis į Jūs ir papasakoti Jums apie 9 metų pranešimą. Jame pateikti svarbiausi skaičiai dėl gautų skundų iš e, piliečių, bendrovių, nevyriausinių organizacijų, asociacijų ir panašiai praėjusiais metais. Pranešimą pateikiau ponui Buzikui balandžio 19 dieną. Tai yra pirmasis metinis pranešimas, kurį aš jums turiu garbės pateikti, nes parlamentas mane išrinko, e, perrinko ombudsmenų e, praėjusį sausį. Galiu patikinti jūs, kad aš ir toliau dirbsiu artimai bendradarbiavimas su šiuo komitetu, kad pasiektume bendrų tikslų. Tai yra piliečiams užtikrinti didžiausią įmanomą naudą pagal ES teisę ir sutartys. Aš tyriau skundus dėl Europos institucijų ir organizacijų netinkamo administravimo, dėl netinkamo administracinio elgesio, vėlavimo sumokėti už projektus, ar nepateisinamą atsisakymų pateikti informaciją ar dokumentus, arba tiesiog dėl to, kad jos neatsakydavo į laiškus. Skirtingai nuo teismo nuosprendžių, mano sprendimai nėra teisėtai saistantis, tačiau aš bandau įtikinti tą, jo, abi šalis tam, kad būtų susitarta draugiškai. Mano paslaugos dažnai gali būti lankstesnės ir greitesnės negu teismų procedūros. Ir e, aišku, tos paslaugos yra nemokamos. Po mano įsikišimų institucijos dažnai atsiskaitydavo, sumokėdavo dėlis pinigius, pateikdavo dokumentus ar traukdavo diskriminavimą. 9 metais gavau iš viso 3908 skundus iš piliečių bendrovių asociacijų NVO, regioninių biurų ir kitų organizacijų. Tai yra beveik 10 procentų mažiau skundų negu 2008 metais. Galbūt jūs stebina tai, kad man atrodo, kad šis skundų sumažėjimas yra geras reiškinys ir paaiškinsiu kodėl. Aš stengiuosi padėti kiekvienam skundo teikėjui, netgi tuo met, kai skundas nėra iš mano kompetencijos srities. 9 metų sausio mėnesį e, interneto svetainiai pristatėme interaktyvų gidą visomis ES kalbomis. E, jis padeda nukreipti skundus tai organizacijai, kuri gali geriausiai padėti e, nukentėjusiems piliečiams. Ar padeda išspręsti problemas kitokiais būdais. Taigi nuo sausio 5 dienos iki 9 metų pabaigos pagalba buvo suteikta daugiau kaip 26 tūkstančiams vartotojų. Dabar tokių yra virš 30 tūkstančių. Per tą laikotarpį 1400 e, besikreipiančiųjų buvo nukreipti į peticijų komitetą skundų sumažėjimas atspindi tai, kad e, dėl to interaktyvaus gido piliečiai tiesiog randa, kur kreiptis e, tiesiogiai ir dėl to sumažėja nepriimtinų skundų. To e, jau seniai prašė šis parlamentas ir šis komitetas. Turime suprasti, kad piliečiai, aišku, turi turėti galimybę kreiptis į tą organizaciją, kuri gali išspręsti jų problemą. Ir taip sumažėja laiko tarpas, kadangi jie kartais kreipiasi ne į tą instituciją. Skundai tuomet išsprendžiami greičiau ir piliečiai gali pasinaudoti savo teisę. Na ir dar vienas svarbus argumentas yra tai, kad sumažėjus neprimtinų skundų, Mano institucija geriau galės padėti piliečiams su priimtinais skundais. Ir rezultatai, kurie yra pasiekti, yra pats geriausias mano darbo aspektas. Aš manau, kad šis interaktyvus gidas padeda piliečiams gauti geresnės paslaugas iš mano organizacijos. 2009 metais mano biuras baigė nagrinėti 318 atvejų, dauguma tyrimų, tai yra 70 procentų, buvo baigti per trumpiau negu metus, o daugiau kaip pusę per 3 mėnesius. Vidutiniškai tyrimai užtrunka apie 9 mėnesius. Dauguma tyrimų buvo susijęs su Europos komisija, po to Europos parlamentu, Europos personalo atrankos biurų ir taryba. Man malonu pastebėti, kad 2009 metais 56 procentai visų tyrimų buvo arba išspręsti pačios institucijos, arba sprendimas buvo rastas draugiškai susitarus. Tai rodo pagerėjusią situaciją palyginti su 2008 metais. 35 atvejais pateikiau kritinės pastabas, tai irgi yra geresnė situacija negu 2008 metais, kai kritinių pastabų buvo pateikta dėl 44 atvejų, o 7 metais 55 atvejais. Toks mažėjimas yra gera žinia, tačiau jų vis tiek yra dar per daug. Dėl skundų kilmės visos detalės yra pateiktos metų ataskaitoje. Ir paskutinėme puslapyje yra pateiktas žemėlapis su visais skaičiais kai institucija nesilaiko mano rekomendacijų, aš galiu parengti specialų pranešimą parlamentui. 2008 metais parlamentui to pateikiau vieną tokį na, specialų pranešimą dėl diskriminavimo amžiaus pagrindų ir parlamentas greitai išnagrinėjo šį atvejų. Parlamento pranešimas patvirtintas 9 metais atspindėjo visus tos nerima keliančius dalykus. Aš stengiausi taip pat teikti informaciją e, visiems, kam gali mano organizacija rūpėti apie tai, kokias paslaugas mes teikiame. Visiems, kas susijęs su ES projektais ar programomis, ar turi ryšių su ES administracija. Devintaisiais metais mes dėjome didesnės pastangas, kad pasiektume potencialius skundų teikėjus, organizuodami įvairius renginius su NVO, suinteresuotomis grupėmis, verslo įmonėmis. Ir ši veikla leido padidinti 85 procentai, padidinti e, žiniasklaidoje teikiamą informaciją apie ombudsmeno darbą. Ir toliau, kad didintume informacijos klaidą apie ombudsmeno darbą, mes teikiame informaciją per įvairius tinklus, pavyzdžiui, Europe Direct ir Solvit. 2009 metais didžiausias, didžiau, dažniausiai skundai e, buvo susijęs su skaidrumo trūkumu ES administracijoje. Tai buvo problema 36 procentais atvejų. Kiti blogo administravimo e, atvejai buvo vėluojantis mokėjimai ES projektuose, diskriminavimas, piknaudžiavimas ir procedūrinės klaidos. Pateiksiu pavyzdį apie paskutinę kategoriją. Aš kritikavau komisiją už tai, kad ji neteisingai paskelbė apie susitikimą su Dell bendrove. Tai buvo skundo pagrindų, kurį pateikė Intel. Aš pareiškiau, kad aš tikiuosi, jog mano sprendimas padės komisijai pagerinti jos administracinės procedūras, kad jos e, visos procedūros būtų visiškai pilnai dokumentuojamos. Man nerima kelia tai, kad vis daug skundų e, yra patikima dėl skaidrumo trūkumo. Juk atskaitinga, skaidri administracija yra svarbiausia, didinant piliečių pasitikėjimą ES. Iš savo pusės aš ir toliau reikalausiu, kad piliečiai turėtų teisę gauti dokumentus, kas numatyta Hartijos 42 straipsnėje ir E, Lisabono sutarties 15 straipsnėje ir teisę kreiptis į ombudsmeną ir teikti peticijas <clears throat> parlamentui pagal 43 ir 44 hartijos straipsnius būtų tinkamai naudojami, kad piliečiai galėtų siekti žalos atlyginimo. Lisabono sutartis įvedė naują viešojo dalyvavimo ES e, reikalose formą, piliečių iniciatyvą. Aš tikiuosi, kad tai prisidės ir prie e, piliečių teisų <clears throat> gyvendinimo. Praėjusiais metais aš atsakiau į viešąją konsultaciją apie tai, kaip ta piliečių iniciatyva turėtų veikti praktikoje. Reikia iš anksto numatyti, kokie klausimai gali kilti, ypač tose srityse, kuriuose gali būti pateikti skundai ombudsmenai. Nustatant tokius klausimus iš, nu, iš anksto ir pateikiant atsakymus, aš tikiuosi skatinti gerą komisijos administracinį darbą ir prisidėti prie šios priemonės naudos piliečiams. Taip pat aš norėčiau užtikrinti, kad piliečius atstovaujančios organizacijos, pilietinė visuomenė susilauktų naudos iš naujų sutarties nuostatų dėl konsultacijų, dialogo ir galimybių pateikti ir viešai diskutuoti savo nuomonės. Aš taip pat norėčiau pastebėti, kad dabartinė diskusija dėl e, teisės gauti dokumentus yra labai svarbu siekiant stiprinti skaidrumą. Jeigu jūs šios diskusijos nesekėte, aš noriu priminti, kad komisija pasiūlė pakeisti dabartinę tvarką, kaip yra pateikiami dokumentai. Dėl to, man atrodo, piliečiai galėtų gauti mažiau, o ne daugiau dokumentų. 9 metų kovo mėnesį parlamentas patvirtino Kešmino pranešimą, pranešimą kuris buvo atsižvelgta į mano e, pastabas ir buvo kreiptas į komisiją, kad jos pasiūlymas būtų pakeistas. Tikiuosi, kad taip ir įvyks, kad piliečiai galėtų gauti kaip galima daugiau ES dokumentų. Dar vienas rytis kelianti nerimą yra susijusi su problemomis, su kuriamis e, susitarė komisija mokėdama laiku sąskaitas rangovams ir panašiai. Pastaraisiais metais gavau daugiau kaip 30 skundų dėl vėlavimo sumokėti iš NVO, bendrovių tyrimų centrų, asociacijų ir kitų organizacijų. 2008 metais atlikau tyrimą šioje srityje ir buvo patvirtinta, kad nors pasiekta pažangos, vėluojantis mokėjimai ir toliau išlieka komi, didelę problemą komisijai. Tokie vėlavimai atsir, įvyksta vienu iš penkių atvejų, tai yra 20 procentų visų atvejų. 9 metų kovo mėnesį aš pradėjau tyrimo pratesimą siekiant išsiaiškinti, kokių priemonių komisija ėmėsi, kad išspręstų šį, šią vėlavimų problemą ir 9 metų balandžio mėnesį komisija pradėjo naują iniciatyvą siekdama greičiau e, sumokėti subsidijas ir už kontraktus. Tikimasi, kad e, e, rezultatų bus pasiekta kaip galima greičiau, ypač kad mažos įmonės nedideli rangovai galėtų gauti pinigus laiku. 9 metų gruodžio mėnesį per viešasias konsultacijas dėl ES finansinio reglamento reformos, aš pabrėžiau, kad atitinkamos taisyklės turėtų atsižvelgti į 41 hartijos straipsnį, teikiant gairias pareigūnams, kaip jie turėtų užtikrinti tiek teisingą finansinį tvarkymą ir gerą administraciją. Pavyzdžiui, finansinis reglamentas išskirtiniais atvejais turėtų numatyti eksgracijo mokėjimus, siekiant atlyginti už nepatogumus, e, kuriuos sukelia prastas administravimas. Finansų reglamento reforma yra galimybė gerą administravimą gyvendinti praktikoje. Dabar norėčiau paaiškinti, ka, ko siekiama dabar per tuos strateginius tikslus, kuriuos esu pateikęs jums anksčiau. Nuo savo pareigų ėjimo pradžios 2003 metais aš stengiausi restruktūrizuoti savo tarnybą, kad piliečiai 27 e, valstybės narėse 23 kalbomis gautų informaciją ir kad būtų pateikiama informacija kandida šalims kandidatėms jų gimtają kalbą. Ir aš dėkoju už tą paramą, kurią Parlamentas kaip biudžeto institucija man suteikė teis, pozityvai e, reaguodamas į mano prašymus skirti išteklius, kad būtų galima teikti aukštos kokybės paslaugas e, daugiamečio programavimo kontekste. Aš ir toliau dėjau pastangas siekiant kokybiškiau teikti informaciją piliečiams ir potencialiems skundų teikėjams. Didžioji šio darbo dalis daroma per Europos ombudsmeno tinklą. Į šį tinklą įeina ir šis komitetas, e, taip pat 94 biurai 32 šalise ir apima nacionalinį lygį ES šalise ir kandidatė, šalis, šalise kandidatėse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje ir pastarojame metu Šveicarijoje. Bendradarbiavame kasdien ir keičiamasi patirtimi rengiant seminarus, posėdžius, e, leidžiant naujienlaiškį per diskusijų forumą ir e, kasdieninę elektroninę žinių teikimo paslaugą. Siekiama, kad greitai būtų per, pateikiama informacija atitinkamam ombudsmenui ir kad šis darbas būtų geriau žinomas ir geriau paaiškinta piliečiams, e, ką veikia ombudsmenai tinklas 7 metų spalio mėnesį padarė pareiškimą. Jis prieinamas ombudsmeno svetainėje 23 kalbomis, o nacionalinių ombudsmenų e, seminaras vykęs 9 metais mums suteikė taip pat e, galimybę sustiprinti savo bendradavimą. Pirmininkė, aš ir toliau sieksiu užtikrinti, kad ES institucijos daugiau dėmesio skirtų piliečiams visoje savo veikloje ir visuomet būtų siekiama rasti draugišką sprendimą pateikus skundus. Ir per savo darbą norėčiau e, raginti, skatinti geresnės praktikos e, taikymą. Šiuo tikslu aš ir toliau e, stengiuosi palaikyti geresnius kontaktus su atitinkamais komisarais, rengiau susitikimus su generalinių direktoratų direktoriais. Devintaisiais metais aš patvirtinau misijos pareiškimą mano institucijai. E, galiu pacituoti, Europos ombudsmenas siekia sąžiningų rezultatų, kai pateikiami skundai dėl ES institucijų, skatina skaidrumą ir e, skatina paslaugų administracinę kultūrą. Siekiama pažangos per dialogą su tarp piliečių ir siekiant aukštesnių elgesio standartų institucijose. Šiais metais aš ketinu parengti strateginį dokumentą, kuriame atsispindės atitinkami principai ir vertybės. Ir apims visus penkerius ombudsmeno kadencijos metus. Nepaisant to, ombudsmenas negali dirbti vienas Tam, kad būtų užtikrintas geras administravimas, reikia dirbti e, kartu su vis, visoms institucijoms. Užtikrinant tikrus e, žalos atlyginimo mechanizmus, užtikrinant dialogą, piliečių priežiūrą, visą to reikia tam, kad didintume pasitikėjimą piliečių tarpą. Na, o mus e, džiugna tai, kad mažėja skundų skaičius Ir tai rodo, kad šis bendradavimas e, duoda gerų rezultatų. Pirmininkė, e, jūsų ir jūsų komiteto paramos dėka aš tenksiuos ir toliau pasinaudoti praėjusiu metu pasiekimais, kad galėčiau įvykdyti savo e, įgaliojimus, priartinti ES pilie, arčiau piliečių ir administracijai suteikti žmogišką veidą. Ačiū uždėmesi. Merci beaucoup, monsieur Diamandouros, pour... Euh, Ačiū, ponė Diamandūrus. Už jūsų pranešimą dėkoju už visą jūsų atliekamą darbą. Iš tiesų matome, kad jūs tengiatės suprasti, kokie klausimai kelia nerima ES piliečiams. Mes savo komitete irgi į tą patį esame susitelkę, todėl galime dirbti kartu labai glaudžiai ateityje. Ir aš mačiau, kad jūs iš tiesų labai kruopšiai dirbate iš viso širdies. Už tai ir dėkojame. Taigi žodį suteiksiu komisijos atstovui. Poniai Kostovo Rosa. Iš komisijos, prašau. Ir taip iš generalinio sekretariato. Ačiū labai už Jūsų pranešimą, dėkoju už metinę ataskaitą. Jūs iš tiesų kalbėjote apie tai, kaip dirbate kartu su komisija. Ir mes pritarėme daugumai to, ką išsakėte ir noriu pasinaudoti progą pasveikinti jūs, išrinkus jūs naujai kadencijai. Net jeigu tai atsitiko sausio mėnesio 24 dieną, bet pati procedūra prasidėjo praėjusi e, Liepą ir Rūpjūtį. Ir noriu pabrėžti, kad komisija iš tiesų yra ombudsmeno pagrindinė klientė. Dėl to, kad jūsų kompetencijos mums yra ypač naudingos ir mes džiaugiamės, kad 2009 metais skundų skaičius, kuris buvo atsiųstas komisijai, sumažėjo. Ir tai parodo, kad Iš tiesų ir komisija stengiasi išvengti e, ginčių, bandome ieškoti draugiškų sprendimų, spręsti įvairias bylas patys ir kontaktuoti tiesiogiai su peticijų pateikėjais. Taip pat stengiamės bendradarbiauti ir kalbėti su suinteresuotomis šalimis ir su visuomenės atstovais. Galiu pasakyti, kad Ponas Diamantūros susitiko su komisijos generalinė sekretorė, taip pat jis buvo susitikęs su mūsų generalinių direktoratų vadovais praėjusiu metu balandžio ir gegužės mėnesiais iš tiesų tie susitikimai buvo labai naudingi. Ir po tų posėdžių ir susitikimų pradėjome keletą iniciatyvų komisijos lygių. Ir kaip sakė ponas Diemanduros, Dažnai mums tenka bandyti keisti savo požiūrį ir koncentruotis ne į patį paslaugos teikimą, bet į piliečių, kurie naudojasi tą paslaugą poreikius. Ir nors mes kalbame apie 2009 metus, vis tiek norėčiau pastebėti, kad ponas Demanduros e, ir šiemet yra susitikęs su komisijos įvairiais atstovais komisarų kolegiją. Ir šiemet susitikimas buvo truputėlį kitoks negu buvęs pernai, dėl to, kad pasikeitė keletas mūsų pareigybės tam tikros užimančių asmenų. Iš tiesų šiems metams yra numatyta labai intensyvi darbo atvarkė, bet aš pažadu, kad mes bendradarbiausime taip pat glaužiai ir šiais metais. Buvo keletas punktų, kurių jūs nepaminėjote. ir su jais yra susijęs jūsų darbo lankstumas. Iš tiesų, už tai jums dėkoju, kad dirbate taip pat ir išklausote skundus ir, ir peticijas e, telefonu. Tai žymiai pagerino darbą ir darbo rezultatus. Ir ši galimybė padėjo mums išspręsti kai kurias bylas labai greitai. Jeigu to nebūtų buvę galima padaryti telefonu, viskas būtų užtrukę daug ilgiau. Ir taip pat noriu Jūs pasveikinti ir padėkoti Jums už tai, kad su skundais yra tvarkomasi daug greičiau, negu tai buvo atliekama anksčiau. Iš tiesų, komisija, e, procedūra yra sudėtinga, reikia kontaktuoti su komisija, po to vėl susisiekti su peticijos pateikėju ir panašiai, bet progresas yra daromas ir bylos yra sprendžiamas daug greičiau. Tad dėkoju Jums iš tiesų už Jūsų darbą ir Jūsų pastangas. Ir taip pat dėkoju Jums už Solvet priemonę, kuri yra labai naudinga, Europe Direct ir DJCOM. Jie visi yra labai naudingi, už juos dėkojame. Noriu taip pat pabrėžti dar kartą, tik dar pasitikrinsiu savo užrašuose. Noriu padėkoti už informacijos kampaniją, jūs pradėjote. Susisiekėte su visomis ES valstybėmis narėmis ir taip pat šalimis kandidatėmis. Ir taip pat ga, buvo išsiuntinėti kvietimai dalyvauti susitikime Iš tiesų, aš galėčiau kalbėti labai daug apie įvairiausias veiklas, kurias jūs atlikote ir atliekate, bet nenoriu kalbėti per nelig ilgai. Manau, kad jūs visi girdėjote apie šią iniciatyvą ir manot, žinote, kad tai yra tikrai sveikinina iniciatyva, tai yra priemonė, kuri labai žymiai skiriasi nuo teismo veiklos procedūrų. jie atlieka tyrimus tik tikrai, tam tikrais atvejais, o ambucmenas gali išnagrinėti daugiau bylų. Ir ombudsmenas yra iš tiesų lankstesnis ir veikia greičiau. Dėkui Jums už tai. Ačiū už informaciją ir už Jūsų pasisakymą. Dėkuoju Jums už tai, kad patvirtinote dar kartelį, kad norime gerų santykių su ombudsmenu. Tai iš tiesų ir mus labai ragina tokius santykius palaikyti, nes iš tiesų, kai viskas veikia gerai, tai Europos piliečiams atrodo, kad ES veikia puikiai, o jeigu ne, tai ir piliečiai mumis nepasitikė. Tai iš tiesų mes juk norime visi to, kas yra geriausia Europos piliečiams. Ponas Demanduros, ar Jūs norite vėl kalbėti? Na, priklauso nuo Jūsų galite patys nuspręsti, aš tiesiog noriu pritarti jūsų visoms mintims ir padėkoti už, už jūsų sveikinimus. Ir noriu patvirtinti, kad mes iš tiesų galime dirbti kartu ir pasiekti geriausių rezultatų. Tokiu būdu mūsų darbas bus taps greit, dar greitesnis. Tad aš galbūt sureaguosiu, kai išklausysime dar keletą pasisakymų. Ačiū, gerai, tada žodį suteiksiu poniai Raševai. Ji yra mūsų pranešėja. Ir taip pat ponui Kešminui po to. Tad galbūt trys pasisakymai ir po to ponas Damandūros galės sureaguoti. Ačiū ponė pirmininkė, ponas Damandūros. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pranešimą, iš tiesų labai, jis buvo labai išsamus. Ir noriu pritarti tam, ką sakė komisijos atstovė, iš tiesų sveikinu Jūs už nuveiktus darbus 2009 metais ir taip pat noriu Jums padėkoti už Jūsų atliekamą darbą kartu su mūsų komitetu, peticijų komitetu. Džiaugiuosi, kad šiandieną dalyvaujate mūsų posėdėje ir labai džiaugiuosi dėl to, kad jūs stebite mūsų darbą, sekate mūsų veiklą. Tai rodo, kaip glaudžiai mes bendradarbiaujame ir koks glaudus bendradarbiavimas apskritai tarp Europos parlamento ir ombudsmeno ir taip pat kiek jis yra svarbus. Bendradarbiavimas yra svarbus, nes tai yra tiesioginio piliečių interesų atstovavimo pavyzdys. Už tai jums dėkoju. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į du dalykus. Visų pirma, noriu pasveikinti Jūs išrinkus Jūs antrai kadencijai. Sveikinu Jūs dar kartą, nes tai parodo mūsų kaip parlamento e, pasitikėjimą Jumis ir taip pat omusmeno svarbą. Antra, noriu mums visiems priminti apie Lisabonos sutartį ir ten numatytus reikalavimus. Kaip jūs sakėte savo ataskaitoje, kad iš tiesų yra keletas atskaitos dokumentų, turim, kurių turime laikytis. Hartija ir, ir Lisabonos sutartis, taip pat ES veikimo sutartis. Tai reiškia, kad ombudsmeno veikla bus dar vertingesnė piliečiams. Taip pat Jis bus naudingesnė ne tik piliečiams, bet ir komisijai ir peticijų komiteto Europos parlamente. Mes turime savo prioritetus ir turime jų laikytis, jie iš tiesų yra mūsų vertybių dalis. Mes turime užtikrinti gerą administravimą, prieigą prie dokumentų. Apie tai girdime kiekvieną dieną bendraudami su Europos piliečiais ir noriu pasveikinti Jūs su Jūsų pastangomis ir pasiektais rezultatais įgyventinant šios prioritetus. Tai yra nieko naujo, bet turime pabrėžti padarytą pažangą. Ir noriu Jūs paraginti tęsti darbą, užpildant tas spragas, kurios dabar dar yra išlikusios tarp Europos piliečių ir Europos institucijų, tam, kad piliečių teisės būtų ginamos geriausiai. Dabar, kai pažvelgėme į tai, kiek vidutiniškai užtrunka skundų nagrinėjimas, matome, kad tas laikas sutrumpėjo. Iš tiesų matome, kad jūsų pastangos yra realios, duoda realių rezultatų. Vėlgi prieiga prie dokumentų, e, naujoji internetinė svetainė. Tai yra puikūs rezultatai, puikia pažanga. Ir dėkoju Jums už tai. O kalbant apie Jūsų paminėtus iššūkius, labai atidžiai jų klausiausi. Kalbėjote apie informacijos kokybę ir apie tai, kad reikia sustiprinti Europos ambusmenų tinklą. Mums reikia, kad piliečiai būtų svarbiausi ir jūs taip pat pabrėžta, kad negalime veikti vieni, tad mūsų komitetas nori jums pasakyti, kad mes iš tiesų pritarėme tokiam požiūriui. Europos parlamentas taip pat remiasi tokiu principu. Jūs taip pat minėjote, kad jūsų darbas remiasi ryšiais ir bendradarbiavimu su kitomis institucijomis, o aš noriu pabaigti savo pasisakymą, sakydama, kad jūs iš tiesų galite visada pasikliauti Europos parlamento peticijų komitetu ir aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas, kuris buvo labai vaisingas iki šiol, bus dar vaisingesnis kitais metais. Pone Olkan. Kalbėtojo kalba ne į mikrofoną. Taigi nenoriu kartoti to, kas jau buvo pasakyta. Tad pradėsiu nuo to, kad iš tiesų galime visi pasidžiaugti, kad komisija pagaliau atsivertė. Žinote, visi turi džiaugtis kiekvieno nusidėlio atsivertimu ir dabar kaip tik yra toks atvejis. Aš skaičiau Porsche bylą ir labai džiaugiuosi girdėdama, kad dabar komisija rado sudarimą su ombudsmenu Dėkoju Jums už tai, tikrai tuo labai džiaugiuosi. Gal girdėsime apie tai daugiau, truputėlį apie tą pačią bylą, bet noriu ją pasidžiaugti jau dabar. Minėjote skaidrumą, iš tiesų skaidrumas visada buvo problema. Aš 20 metų dirbu parlamente ir visą laiką tai buvo problema. Visi nuolat ateidavo ir kalbėdavo, kaip svarbu yra užtikrinti skaidrumą, kaip tai svarbu piliečiams ir panašiai, bet realiai tokie lozungai nebuvo įgyvendinami realiai. Nors buvo nuolat girdima apie įvairias iniciatyvas pagerinti administraciją ir panašiai. Tad šita kova yra niekada nesibaigianti. Ir aš noriu jūsų paklausti, ar mes galime ką nors nuveikti dar daugiau šioje srityje. matome, kad skaidrumo trūksta visose valstybėse narėse. Čia galiu kalbėti konkrečiai apie Daniją, kai dokumentai nėra visi prieinami piliečiams. Jie turi būti prieinami pagal iki šiol galiojusias konvencijas, nors taip nėra. Aš taip žinau, pagal Arkuso konvenciją pavyzdžiui. Ir mano dukra realiai su tuo susidūrė. Ir Dėl to aš noriu paklausti ombudsmeno, ką jūs darote realiai šiais metais dėl to. Nes piliečiai laukia realių rezultatų šiais metais. Ir manau, kad čia trūksta truputėlį komunikacijos. Galite atsakyti iš tą mano komentarą dabar arba ateityje, bet tikrai norėčiau truputėlį daugiau veiksmų šioje srityje. Taip pat noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi dėl jūsų pasiektų rezultatų, dėl su bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, ypač Europos investicijų bankų. Iš tiesų, tuo, dėl to gerėja mūsų visų veiklos galimybės. Ir tikrai puiku, jeigu ir toliau sugebėsime laikytis ES pagrindinių principų ir vertybių. Tad dėkoju už tai ir Taip pat labai laukiu, kol pasakysite mums daugiau detalių, pateiksite insimesnę ataskaitą, mane tai labai įdomi. Ačiū, panas Kešminas. Ačiū pirmininkė. Sveikinu pono Diamandūrą su ataskaita ir su pasaktais puikiais rezultatais praėjusiais metais. Aš pritariu anksčiau kalbėjusiai kolegiai, bet noriu pasakyti, kad tam, kad galėtume vartoti žodį nuodėmė, reikia suprasti šią savoką, ką ji reiškia. Aš kol kas dar to nesuprantu, bet aš suprantu jūsų mintį, kad sakote, kad pagerėjo bendradarbiavimas su ombudsmeno su ES institucijomis. O dabar perėsiu prie savo pagrindinės minties, kadangi aš dalyvauju peržiūrint E, reglamentą 1049-2001 dėl prieigos prie dokumentų, galiu pasakyti, kad e, iš tiesų prieiga prie dokumentų yra labai svarbi ir jūs teisingai sakote, kad yra e, persidengimas, kai pateikiami skundai, kartais e, skundai pateikiami ne, ne visai toms institucijoms, kuriams turėtų būti pateikiami. Tad mano klausimai būtų tokie, kurios institucijos, kurių institucijų dokumentų reikalavimą dažniausiai ar parlamento, ar komisijos, ar tarybos. Ir ta sankirta tarp savokų prieiga prie dokumentų ir prieiga prie informacijos. Dažnai teisinė bazė užtikrinant šias dvi teisės yra skirtinga ir dėl to piliečiams ir NVO kyla neiškumų. Ir jeigu yra viena konkreti institucija, kuri ypač nenori pateikti dokumentus, tai tada ombudsmenas turi imtis konkrečių veiksmų pagal reglamentą 1049-2001, ar ne taip? Gerai, aš dabar žodis teiksiu ponai Diamandurus ir po to ponė Bazesku ir ponė Sav. Ir taip pat dar kita kolegė. Vous souhaitez parler euh, tout de suite euh, M. Diamandouros euh, répondra après. Moi, je donne la parole à Mme Basescu et ensuite à Mme... Euh, ar norėtumėte pasisakyti, ar norėsite išreikšti savo nuomonę vėliau? Pone Diamanduros, norėčiau pasveikinti su jūsų pranešimu. Gaila, kad didžioji dalis mano kolegų čia neatvyko. Taip pat norėjau pasakyti, kad pastebėjau, kad e, Europos ombudsmenas dirba labai sparčiai, kadangi praėjusį mėnesį nusinčiau skundą ir gavau atsakymą labai greitai, jis buvo aiškus ir tikslus ir žinau, kad jūsų institucija dirba labai greitai. Jūs taip pat sakėte, kad E, pilieč, piliečiai e, e, ombudsmeno veikloje galės dalyvauti pagal naują sistemą. Ir šis. Norėjau jūsų daugiau paklausti informacijos apie šią naująją priemonę, kuri, kuri įtrauks piliečius į ombudsmeno veiklą. Atsiprašau, ponė Bazesku, apie kurią būtent priemonę jūs kalbėjote. Gal galėtumėte patikslinti, tuomet galbūt galėčiau jums atsakyti. Apie piliečių iniciatyvą, būtent apie tai norėjau sužinoti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau pasveikinti Jūs asmeniškai, ponė Diemanduros, su Jūsų pranešimu. ir taip pat su visais būsimais projektais. Norėčiau galbūt pateikti tik vieną pasiūlymą dėl naujo teisės akto. 298 e, sutarties straipsnis mm, žada e, efektyves e, paslaugas piliečiams, tačiau vien to nepakanka. Ar jūs galite užtikrinti naujus, naujus e, teisės aktus dėl e, pilietin, paslaugų piliečiams? Ar jūs kalbate apie naująjį teisės aktą dėl administracinių paslaugų? Na, kiek suprantu, taip, tai yra privalomas teisės aktas. E, dėkoju, suteiksiu žodį ponui Kepneriui, jeigu jūs neprieštaraujate. Dėkoju, tik jeigu norėtumėt pasisakyti prieš tai. E, na, esu visiškai atsidavęs parlamento nariams. Dėkoju jums norėčiau sugrįžti prie dviejų dalykų, kuriuos jūs minėjote e, savo pranešimo pabaigoje. Tai tie punktai yra susijęs su klausimais, kuriuos mes sprendžiame parlamente. Vienas iš klausimų susijęs su galimybė naudotis dokumentais e, susijusiai su konstituciniais dalykais. jie susijęs su Jekamiki klausimu. Taigi, manau, kad būtų labai naudinga sujungti jūsų e, nuomonę, jūsų vizijas. E, e, bei su mintimis išdėstymėmis pranešime. Ir norėčiau paprašyti pamatyti, pasidalinti savo patirtimi, e, kurią sukaupėte ruoždamas šį pranešimą. Kadangi e, kuo toliau, tuo labiau pastebiu e, komisijos atsainumą šioje srityje. Ir dar vienas dalykas, apie kurį norėjau pakalbėti, yra žalioji knyga, kuri buvo labai naudinga. Ir taip pat būtų labai naudinga išgirsti jūsų e, pastabas dėl šio teisės akto projekto. Taip pat norėčiau, kad jūs pasidalytumėte savo nuomonę ir norėčiau paklausti, uh, Kaip jūs įsivaizduojate Europos ombudsmeno vaidmenį piliečių iniciatyvos kontekste? Kaip galėtume e, vertinti e, peticijas, kurios prieštarauja ES vertybėm, kaip galėtume vertinti jų priimtinumą. Žinoma, negalima uždrausti jų pateikti visiškai, tačiau turi būti numatyta teisinė procedūra ir kas turėtų nuspręsti, kaip elgtis piliečiams, jeigu jie galvoja, kad sprendimas buvo primtas netinkamai arba jis buvo vykdomas netinkamai. Kalbant apie piliečių iniciatyvą, jeigu piliečiai sugeba surinkti milijoną parašų, tačiau komisija nesima veiksmų, tuomet galbūt galime pateik, pateikti pasiūlymą ombudsmenui ir e, tiesiog paklausti, pasteirauti, ko, ko, kokie galėtų būti tolimesni veiksmai, kokiu veiksmu imtis toliau. Taigi, jeigu piliečiai surenka milijoną parašų, o vėliau nieko nevyksta, tai iš tiesų didelė problema ir koks jūsų būtų požiūris į šį dalyką. Dėkoju Jums. E, atsiprašau, dabar jūsų laikas. Dėkoju. E, pirmiausia, pradėsiu atsakydamas į klausimus prancūzų kalbą. Vėliau atsakysiu į uh, anglų kalbą patiktus klausimus angliškai. Taip pat pasistengsiu atsakyti į klausimus eilės tvarka. Uh, Norėčiau pradėti padėkodamas poniai Kostarosai už jos e, žodžius. Man labai malonu, kad komisija pripažįsta ombudsmeno pastangas e, per pastaruosius septynerius metus uh, ir stengiasi atsisakyti kaltinimo kultūros. Tai iš ties labai sveikintinas dalykas ir e, man malonu, kad komisija ir generalinis e, rektorius išreiškė tokį paskatinimą, pritarimą Tačiau um, yra vis dar nemažai klausimų, kuriuos reikėtų išspręsti, nemažai sričių, kuriuose mums reikia bendradarbiauti. Ir iš ties labai džiaugiuosi, kad e, e, komis, komisijos susikime šiais metais e, Manau, kad labai svarbu kalbėtis su visa e, kolegija ir, ir bendrauti su kiekvienu komisaru atskirai. Yra tam tikras vidinis e, kai kurių institucijų susiskaidimas. Mes iš ties skatintume iniciatyvą piliečių atžvilgių, tačiau e, ne visos institucijos dirba e, taip, kaip reikėtų, galbūt ne visas supranta, ką tai reiškia. Taigi labai dėkoju Jums už Jūsų pasiūlymą bendradarbiauti. Taip pat dėkoju už Jūsų pastabas bei už Jūsų malonius žodžius. Žinoma, ponė ombudsmenas smarkiai priklauso nuo parlamento. Na, ombudsmeno veikla taip pat smarkiai priklauso ir e, nuo e, e, žmogaus e, šiuo metu yra, tai yra vyras, ateitie galbūt moteris bus, kadangi šis asmuo yra renkamas labai priklauso nuo to žmogaus vertybių bei įsitikinimų, bei jo sugebėjimo bendrauti su parlamentu. Parlamentas, žinoma, yra sąjungos organas, kuris, kurį įkūnija žmogus ir kur, kuris atstovauja e, piliečiams. Aš labai tikiuosi, kad su jūsų pritarimu man pavyks tęsti savo darbus. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mums pavyko sutrumpinti bylų sprendimo laiką, kad Nuo 2004 metų e, labai smarkiai padidėjo bylų. E, bylų kiekis padidėjo 55 procentais lyginant su 2003 metais. Ir tam iš tiesų e, joms išspręsti reikėjo nemažai laiko. Tačiau ponios Kostaroza paminėtas lankstus sprendimo metodai taip pat labai padėjo. Vienas jų e, telefoninis e, e, bylų sprendimas. Tai padėjo sutrumpinti sprendimų laiką. Manau, kad tai vienas paslaugų kultūros principų buvo paminėta nemažai dalykų, kurie galbūt nėra nauji, bet yra ypač svarbus. Ir mums pirmiausia reikia pasinaudoti teisiniais instrumentais, hartijos ketvirtuoju straipsniu. Ir po Lisabono sutarties ratifikavimo mums reikės eiti gan sudėtingų kelių. Mm. E, žodis sąžiningas, teisingas yra gan sunkiai verčiamas į kitas kalbas, e, ypač į prancūzų, bet jis geriausiai tinka apibūdinant tinkamą administravimą. Uh, teisingumo jausmas yra tiesiog gyvybiškai svarbus 41-ame e, e, Hartijos straipsnėje. Ir tai yra dar vienas rytis, kurioje aš dirbsiu. Ačiū už jūsų komentarus, ačiū Jums už paramą e, mūsų darbui. Aš pasižymėjau jūsų e, nerimą dėl formalių laiškų ir norėčiau pateikti jums atsakymą raštu, kad galėčiau pateikti konkrečius teisinius argumentus. Kaip žinote, aš nesu teisininkas ir nenoriu kalbėti apie tai, ko gerai neišmanau. Aš tačiau tikrai žinau, kad klausimas bus susijęs su štai kuo sutartys ir teismų praktika pripažįsta visišką e, komisijos e, kompetenciją nagrinėjant pažeidimus, o ombudsmenas turi pripažinti tą komisijos savarankiškumą plačią formą, tačiau gali įsiterpti tuose sritise, kur tuos savarankiškumo panaudojimas gali reikšti tam tikrą piknaudžiavimą. Tai yra konkrečiai kalbant, aš negaliu kištis į komisijos e, savarankiškumą, sprendžiant ar perduoti bylą teismui ar ne, baigti ją nagrinėti ar ne. Tačiau įsikišu tais atvejais, nors tokiu atveju ir buvo reta, kai komisija nesima veiksmų. Ir nepriima sprendimo. Tai būtų netinkamas jų savarankiškumo panaudojimas ir aš manau, kad komisija tam pritars daugeliu atveju ir sutiks, kad tuo met, kai jį turi priimti sprendimą, tai turi priimti sprendimą, tačiau kaip jį, kokį sprendimą tai yra jos reikalas. Taigi šiuo klausimu aš jums dar pranešiu dėl oficialių pranešimų raštu. Ponui Kešmanui noriu padėkoti už pasisakymą ir norėčiau be to dar pasakyti, kad kad yra ir religinė etika, ir e, nereliginė e, etika, galbūt yra nuodėme religinė prasme ir galbūt ir nereliginė prasme. Pirmininkė, jeigu leisite, kad turbūt ir Jėzus man atleistų, kad e, man kaip ateistui ramybės vis tiek tai neduoda. Taigi dėl jūsų klausimų noriu pasakyti dar kartą, kad neišvengiamai Atsižvelgiant į institucijos dydį, dauguma skundų, kurie susijęs su teisę gauti dokumentus, yra susijęs su komisijos darbu. Tačiau, kaip ir esu sakęs nekartą, kadangi komisija ats, e, komisijai skirta daugiau kaip 50, apie 60 procentų visų skundų, komisija atstovauja du trešdalius e, viešosios tarnybos. Taigi, Tai nerodo dar, kad komisija dirba blogiausiai šią prasme. Tačiau faktas yra, kad dėl komisijos pateikėme daugiausia skundų, tai yra 56 procentai. Toliau dėl parlamento 12 procentų, po to EPSO mažiau kaip 10 procentų, taryba 2 procentai. Tai yra skundai dėl teisės gauti informaciją, dokumentus. Turiu pasakyti, kad e, komisija daugeliu atveju bendradarbiavoja puikiai. Ir aš ponai Kostarozai prancūziškai sakiau prieš keletą minučių. Komisija, kaip ir dauguma institucijų, demonstruoja tam tikrą vidojus, vidinio e, susiskaidimo lygį. E, komisija, kaip ir kitos institucijos, nėra vienalytės. Yra tam tikros tarnybos, kurios bendradauja su ombudsmenu e, labai gerai, o kai kurios dalis nelabai noriai bendradavauja su ombudsmenu. Ir aš planuoju susitikti su komisijos teisės tarnybos generaliniu direktoriumi, ponu Romero, ir pasistengsiu pasistumėti tam tikrose sritise, kur teisės tarnyba atlieka labai svarbu vaidmenį. Tačiau bendravimas yra tikrai e, gana pozityvus, nors kartais ir nenori bendradarbiaujama. Bendradarbiavimas su parlamentu yra geras prieigos prie informacijos srityje. Ir keletą atvejų praėjusiais metais pavyko išspręsti. Ir iš tikrųjų noriu priminti komitetui, kad praeitie buvo tam tikrų momentų susijusių su parlamentarų e, finansais, kai buvo konfliktų su komisija O su ombudsmenų problemų nebuvo. Norėčiau paminėti ponui Kešmanui, kad kadangi ombudsmeno statutas ir sutartis sako, kad ombudsmenas turi vykdyti savo e, įgaliojimus ir parlamento atžvilgių. Aš turiu laikytis teisės ir jeigu yra atvejų, kurie yra man pateikiami, aš negaliu skirtingai taikyti e, įstatymų negu kad anksčiau. Ir tikiuosi, kad parlamentas e, šį, šį klausimą atkreipdėmėsi pats gero administravimo ir skaidrumo vardan. Dėl tarybos mes gauname mažiausiai skundų susijusių su prašymu pateikti dokumentus. Statuto peržiūra praėjusiais metais leido sugriežtinti apibrėžimus, kas yra tie neviešinami dokumentai, o tai dokumentai susiję tarp vyriausybiniais procesais, daugiausia tai yra susiję su taryba. Ir pirmasis prašymas pateikti dokumentus, kurie yra su slaptumo žyme, buvo sėkmingai išnagrinėtas Aš ypač dėkoju Švedijai, kuri tuo metu pirmininkavo ir leido tuo metu gauti tuos dokumentus. Šiuo metu mums pavyko rasti, kaip, rasti būdą, kaip spręsti klausimus susijusius su įslaptintais dokumentais. Jeigu teisingai supratau visų klausimus, tikiuosi juos atsak atsakiau. Ačiū poniai Bazesku už gerus žodžius. Man malonu girdėti gerą ombudsmeno vertinimą. Aš aišku visada e, išklausau ir kritinių pastabų, kurios skirtos tam, kad mūsų darbas vyktų geriau. Aš norėčiau jūsų klausimą atsakyti kartu su pono Hefnerio klausimu nes ir, ir ponas Hefneris e, atsak, uždavė daugiau klausimų, tai aš juos visus kartu norėčiau atsakyti. Pana Ždanoka, du atsakymai. Ombudsmenas, kaip suprantate, net nėra įgaliotas dirbti su naujais teisės aktais. Tai yra jūsų darbo sritis. Mano reikalas yra įsikišti tada, kai jūs patvirtinote įstatymą ir jis turi būti įgyvendintas. Ir tuomet aš galiu žiūrėti, ar tai tinkamai įgyvendinamas vienas ar kitas teisės aktas. Taigi aš tegu, te galiu atidžiai stebėti pastangas susijęs su teisės aktus, susijusius su e, piliečių teisėmis ir po to bendraudamas su parlamentu, su šio komitetu, informuoti parlamentą ar per peticijų komitetą, ar per plėtinių teisų, ar teisės reikalų komitetus, pateikti savo nuomonę, o jūs turite apsispręsti, kaip elgtis toliau. Kai jūs patvirtinate įstatymą, aš galiu a, žiūrėti, kaip jis įgyvendinamas. Konkrečiai dėl jūsų klausimo, dėl potencialios administracinės teisės atsiradimo, e, kuris potencialiai numatytas 298 sutarties straipsnėje. Mano pozicija būtų tokia, kad mes manome, kad institucijos nėra visiškai pasirengusios tą kryptimę eiti. Aš su pane Vanstrom, Malstrom, kai buvo komisijos vicepirmininkė, šį klausimą kėliau ji norėjo eiti pirminčią kryptimi, tačiau pasirodė, kad galų gale pagal komisijos poziciją tokia galimybė ateityje yra, tačiau dabar dar mes nesame toje padėtyje, kad galėtume ten tai, tai daryti. Taigi, tam tikrai teisėkuros procesai turi susijungti kažkuriame taške. Ir dar noriu pateikti galbūt šiek tiek prieštaringą nuomonę, kad bendros teisės sukūrimas būtų labai naudingas piliečiams, nes būtų tada vienas taisyklių rinkinys, kuriuo būtų galima vadovautis. Tačiau ombudsmeno vaidmuo yra dirbti ne už įstatymų ribų, tačiau tam tikrą prasme virš įstatymo. Aš dažnai pralinksminu savo pašnekovus pasakydamas, kad yra galima gyventi už e, teisėtumą, tačiau ne už teisėtumo ribų. Taigi yra skirtumas tarp teisėtumo, kuris nubrėžia minimalius reikalavimus pagal įstatymus, ir gero administravimo, kuris turi eiti toliau negu įstatymas ir reikalauti iš viešosios administracijos, kad gera administracija turi daryti daugiau negu kad nepažeisti įstatymo. Taigi ši erdvė tarp e, įstatymo ir gero administravimo vat, yra tas rytis, kurią saugo ombudsmenas. Ir ombudsmenas turi kažką kažkaip manevruoti toje erdvėje, tačiau aš esu įstikinęs, kad ombudsmenas visada turėtų sugebėti veikti toliau negu siekia teisėtumo ribos, to gero administravimo ir pagalbos piliečiams vardan. Taigi, ta prasme, jeigu yra įstatymas, tai man jis būtų naudingas, tačiau kokį įstatymą priimti, tai yra jūsų e, reikalas. Tai dabar atsakysiu į pono Hefnerio ir ponės Bozeskų klausimus. Visų pirma, ponė Hefneri. Aš esu visiškai jūsų dispozicijoje ir dėkoju Jums už pasiūlymą bendradarbiauti. Aš visada su malonumu nedelsdamas atsakau į parlamento kvietimus, parlamento komitetų ar kitų institucijų kvietimus dirbti kartu piliečių interesų vardan. Taigi šioje srityje, kai kalbame apie prieigą prie dokumentų, man būtų malonu padėti konstitucinių reikalų komitetui. Kaip graikas norėčiau pasveikinti Jūs kaip Suomius ir ponę Jaitimekį, tačiau aš mielai atvykčiau Jūsų komitetą ir pasikalbėčiau su Jumis kaip ir praeitie dėl Europos piliečių iniciatyvos. Aš jau esu pareiškę savo nuomonę apie tai keliais atvejais. Ir tai padariau per viešasias konsultacijas, kurias pas, pradėjo komisija. Mano nuomonė, tai yra labai svarbi priemonė, ją reikia atidžiai stebėti, siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta potencialaus nusivylimo iš piliečių pusės. Aš manau ir tikiuosi, kad mano nuomonėje pritars ir kiti, kad Milijonas parašų interneto svetainėje, interneto amžiuje nėra didžiulė kliūtis gerai veikiančioms organizacijoms, kurios e, turi infrastruktūrą, būtų nesunku surinkti milijoną parašų. Todėl institucijos turi užtikrinti, kad Europos piliečių iniciatyva būtų įgyvendinama labai atidžiai nuo pat pradžių, o tai reiškia, kad iš mano pusės tai reikštų, kad piliečių iniciatyva būtų koordinuojama su komisija. Tačiau tai neturėtų būti mechanizmas komisijos labui. Tai turėtų būti mechanizmas, kuris leistų ir parlamentui įsikešti iš esmės, užtikrinant, kad Lisbono sutarties nuostatos, numatančios didesnį dialogą, daugiau kontaktų tarp parlamentų ir nacion... šio parlamento ir nacionalinių parlamentų ir užtikrintų piliečių dalyvavimą, būtų platesnis, kad piliečiai susilauktų naudos tiek iš komisijos, tiek iš parlamento veiklos. Būtent turint tai galvoje, aš pasiūliau, kurį jums pateiksiu, jeigu jūs jo neturite, kad turėtų būti pasiskirstytas darbas tarp parlamento ir ombudsmeno, siekiant užtikrinti procedūrinį piliečių iniciatyvos integralumą. Taigi, kad ombudsmenas galėtų priimti sprendimą dėl procedūros teisinių aspektų, tai yra tam tikros iniciatyvos priimtinumo, registravimo, nes ombudsmenui skundų tikrai bus pateikta, kaip ir peticijų komitentui, būtent dėl procedūrinių aspektų. Taigi, ombudsmenas galėtų priimti tam tikrą poziciją dėl procedūrinių aspektų, bet aš manau, kad parlamentas turėtų analizuoti politinius aspektus, tai yra iniciatyvų turinį, kad būtų išvengta tokiu atveju, kad kai surinkamas milijonas parašų, komisija pasakytų, kad ta iniciatyva yra nepriimtina, o piliečiai būtų suerzinti. Taigi, aš siūlau numatyti parlamentui specifinį vaidmenį peržiūrint esminius politinius iniciatyvų aspektus, kas galėtų padėti komisijai vykdyti savo įgaliojimus pagal konkretų reglamentą visų piliečių labui. Ir aš esu jūsų dispozicijoje ir galiu atvykti į jūsų ar kokį kitą komitetą ir pateikti savo nuomonę apie tai. Tikiuosi, ponia Mosesku, ir ponė Hefnerį, kad atsakiau į jūsų klausimus. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Merci beaucoup, monsieur médiateur, monsieur Diamanduros. Ačiū labai ombudsmenui ponui Diamanduros už tokius konstruktyvius atsakymus. Manau, kad iš tiesų nuveikta labai daug, bet teskite savo darbą. O dabar jums suteiksiu žodį pateikti mums specialųjį pranešimą. Po to ponė Pajadivy, kur yra mūsų pranešėja, galės kalbėti. Bet tik prašyčiau kalbėti ne per daug ilgai, nes dar mūsų laukia keletas kitų klausimų, kuriuos turėsime apsvarstyti nuo dabar iki pusės pirmos. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpiau pristatinėdamas jums specialų į pranešimą, nes jau pagal patį jo apibrėžimą jis nėra toks platus kaip metinis pranešimas. Pirmininkė gerbiami nariai, dėkoju Jums už progą pristatyti Jums specialų įpranešimą, paremtą mūsų ilgalaikiu bendradarbiavimu. Ir Aš stengiuosi visada, kada reikia, teikti parlamentui specialiuosius pranešimus. Specialusis pranešimas yra ombudsmeno ypatingasis ginklas, kaip aš kalbėjau, pristatydamas metinę ataskaitą. Mano te, sprendimai nėra teisiškai pareigojantis ir todėl aš turiu pasikliauti gebėjimu įtikinti, pasitelkdamas e, aiškius argumentus, pasitelkdamas e, visuomenės informavimo priemonės ir atsižvelgdamas į visuomenės nuomonę. Daugelis pasiūlymų ir sprendimų, kuriuos ombudsmenas pateikė parlamentui, yra, jų skaičius yra netoks jau mažas, tai buvo 17 per 14,5 metų. Tai buvo sprendimai susijęs su įvairiausiais atvejais iš įvairiausių sričių. Dalis mūsų bendradarbiavimo priklauso nuo ombudsmano galiojimo teikti parlamentui specialai pranešimą, ypač kai yra parengiamas rekomendacijos projektas, jis gali būti pristatomas specialiuoju pranešimu ir tokiu būdu galima įtikinti parlamento atsakingai e, komitetą imtis realių veiksmų, tačiau specialių pranešimų negalima teikti penelik dažnai. Jie turi būti teikiami tik tai tais ypatingais atvejais, kai parlamentas gali padėti įtikinti instituciją, kuri yra susijusi su, su tuo konkrečiu atveju, imtis realių veiksmų. Ir dėl to specialusis pranešimas yra svarbus parlamentui tiek savo turiniu, tiek taikomų požiūriu. Ir aš žinau, kad nagrinėdamas socialų pranešimą parlamentas visą laiką atsižvelgs į tai, kad ombudsmenas, e, ombudsmeno paslaugos yra viena svarbiausių Europos piliečių teisių, kuri dabar pagal Lisabonos sutartį netgi gavo ir teisinę vertę. Dėl mano paaiškintų priežasčių specialusis pranešimas parlamentui yra teikiamas e, siekiant realių rezultatų, kurie pasistiprina ombudsmeno patikimumą ir jo veiklos rezultatus. Šiuo metu vasario 24 dieną aš pateikiau specialų pranešimą susijusi dėl su byla 676 2007 2008. Ir šiuo specialiuoju pranešimu prašiau parlamento pagalbos užtikrinti, kad ateityje komisija laikysis savo pareigojimo bendradarbiauti. Šios bylos esmė yra tokia. 2007 m. kovo mėnesį nevyriausybinė organizacija veikianti aplinkosaugos rytyje paprašė prieigos prie tam tikrų uh, dokumentų pagal 1049-2001 reglamentą. Tas komisija, komisija turėjo pateikti dokumentus susijusius su automobilių gamintojais, kurie tariamai viršijo CO2 išlakas. 2007 metų lapkričio mėnesį buvo suteikta prieiga prie, prie 15 iš 17 iš viso atsiųstų e, laiškų komisijai, kurie buvo sustipusi viceprezidentui ponui Ferhoigenui. Tačiau komisija atsisakė pateikti prieigą prie, trijų, prie dviejų likusių laiškų dėl to, kad nusprendė, kad tai keltų grėsmę automobilių gamintojų konfidencialiai informacijai. Po to buvo, mes atlikome inspekciją, tyrimą 2008 metų rugsėjo mėnesį, bet komisija vis tiek atsisakė suteikti prieigą prie tų trijų laiškų. Mes pateikėme rekomendacijas komisijai, kad ji vis tik tai suteiktų prieigą prie šių laiškų, pagal šią, pagal trečiojo straipsnio šeštąją dalį iš statuto, kur yra numatyta, kad komisija gauna tris mėnesius parengti savo reakciją ir atsakymą į mano rekomendacijų projektą. Komisija vis tik atsakymo nepateikė ir kai baigėsi šis terminas, ji nebuvo pateikusi jokių dokumentų. Ir tada paprašė nukelti e, terminą iki lapkričio 23 dienos. Po to paprašė nukelti terminą iki 2009 metų kovo 26. Ir taip pat jį paprašė 2009 metų balandžio 29 dieną nukelti terminą. Ir taip pat iki 2009 metų gegužės 29 dienos. Ir vėl paprašė nukelti terminą iki 2009 metų birželio 26. Kai mes patenkinome visus komisijos prašymus nukelti laiko terminą, aš Liepos 3 dieną 2009 metų aš nusinčiau komisijai laišką, kuriame klausiau, kodėl taip ilgai užtruko parengti komisijos nuomonės projektą, kad terminą nukelti buvo paprašyta šešis kartus. Komisija atsakė labai greitai mano šį laišką Liepos 17 dieną gavau jos atsakymą ir ji teigia, kad komisija negali kol kas pateikti deramo atsakymo, kadangi ji vis dar konsultuojasi su trečiaja šalimi. Tai yra Porsche AG įmonė. Rugsėjo 3 dieną 2009 metų, tai yra praėjus dešimčiai mėnesių po rekomendacijų projekto pateikimo, komisija mane informavo, kad ji nusprendė garantuoti dalinę prieigą prie šių trijų laiškų ir taip pat parengė e, tokius tų laiškų prieinamas versijas. Spalio 27 dieną 2009 metų komisija paaiškino, kad sprendimas informuoti Porsche buvo išsiųstas vertimui į vokiečių kalbą. Po to jis turėtų būti nusiųstas įmoniai lapkričio pradžioje. Lapkričio 9 dieną 2009 metais aš komisijai nusinčiau dar vieną laišką, kuriuo paprašiau uh, kopijos pranešimo, kuris buvo nusiųstas uh, Porsche AG kuriame yra raginama e, suteikti leidimą prieiti e, prie tų trijų uh, E, laiškų. Šiek tiek vėliau komisija mums telefonu pranešė, kad pranešimas bus netrukus atsiųstas. Tiksliau nusiųstas Porsche. Ir parlamentui specialusis pranešimas buvo pateiktas lapkričio 24 dieną, bet tą dieną aš dar nebuvau gavęs kopijos pranešimo, kurį komisija žadėjo nusiųsti Porsche. Kai prasidėjo nauja komisarų kadencija, iš tiesų e, komisija užtikrino prieigą prie tų trijų laiškų, tačiau tai įvyko praėjus daugiau negu 15 mėnesių nuo rekomendacijų projekto pateikimo ir iš tiesų tai yra daug daugiau negu tie iš pradžių numatyti trys mėnesiai kurie yra numatyti sutarties 228 straipsnėje. Todėl aš noriu paklausti komisijos, kodėl ji neatsakė, ne, nepatikė savo reakcijos į rekomendacijos projektą deramų metu. Įvairis, įvairiuose savo komunikatuose komisija paaiškino, kad ji negalėjo laikytis tokio termino, atsiųsti taip greitai savo reakciją, reakcijos dėl vis besitęsiančių diskusijų su Porsche dėl leidimo suteikti prieigą prie tų trijų laiškų. Komisija paaiškino, kad jai prireikė tiek daug laiko ir tai argumentavo dviem dalykais. Visų pirma, jis sakė, kad jis siekė teigiamo rezultato darybose su Porsche, kad jie leistų suteikti prieigą prie trijų laiškų. Ir antra, kad ji norėjo suteikti Porsche pakankamai laiko imtis teisinių veiksmų prieš komisijos sprendimą paviešinti tris jos laiškus. Aš pamenu, kad ketvirtojo straipsnio ketvirtoje dalyje reglamento 1049 yra numatyta, kad komisija turi konsultuoti su trečiaja šalimi. Ir komisija turi savo galiomis naudotis taip, kad galėtų pati laikytis numatytų terminų, būtent trijų mėnesių termino. Ir, o ji, kadangi pateikė tokį argumentą, kad reikia, reikėjo užtikrinti pakankamai laiko Porsche imtis teisinių veiksmų dėl komisijos sprendimų, toks argumentas yra negaliojantis. Aš taip pat pamenu, kad pagal precedento teisę yra numatomas nuoširdus bendradarbiavimas. ES sutarties ketvirtos straipsnio trečiojo dalyje numatytas ir pagal šį straipsnį Europos institucijos privalo bendradarbiauti glaudžiai ir veiksmingai viena su kita. Šis įpareigojimas yra numatytas naujoje ES versijoje 13 straipsnio antrojoje dalyje. Ir vėlavimas 15 mėnesių pateikti reakciją į rekomendacijų projektą buvo pažeidimas iš komisijos pusės jos pareigojimo bendradarbiauti su manimi nuoširdžiai ir greitai. Ir toks komisijos elgesys yra kenksmingas ir nenaudingas tiek Europos institucijų tarpusavio bendradarbiavimui, bet ir ES e, įvaizdžiui piliečių akise. Dėl to aš manau, kad šį atvejį galima vadinti blogo administravimo atveju ir taip pranešiau komisijai. Jeigu toliau taip komisija elgsis, ji rizikuoja sumenkinti piliečių pasitikėjimą ir taip pat sumenkinti Europos parlamento ir Europos ombudsmeno patikimumą. Tai iš esmės prieštarauja teisės viršenybei, kuria yra paremta Europos Sąjunga. Todėl noriu informuoti komitetą, kad dabar yra dar viena prieigos prie dokumentų e, byla, kurioje komisija paprašė nukelti terminą jau trečią kartą. Terminą, iki kurio ji turėtų pateikti savo nuomonę dėl rekomendacijų projekto. Ir šiuo atveju komisija parengs savo atsakymą praėjus metams nuo rekomendacijų projektų pateikimo, o ne numatytiems trims mėnesiams. Todėl aš prašau parlamento pareikalauti iš komisijos visų pirma pripažinti, kad vėlavimas atsakyti į ombudsmeno rekomendacijas yra pažeidimas jos įpareigojimui nuoširdžiai bendradarbiauti, kuris yra numatytas ES sutartyje. Ir taip pat paraginti komisiją ateityje deramai bendradarbiauti su ombudsmenu. Ponai ir ponios, dėkoju už dėmesį beaucoup, M. Diamandouros. Ačiū, ponai Diamandūros. Dėkoju už tai, kad taip atidžiai stebite, kas vyksta. Iš tiesų yra svarbu, kad mūsų piliečiai galėtų pasitikėti mūsų institucijomis. O dabar žodį perteiksiu poniai Verany, kuri yra pranešėja. Aš buvau pranešėja rengiant pranešimą dėl penkerių metų. Tai buvo padaryta pono Demandūros ankstesnėje kadencijoje. Aš dabar nesu pranešėja, bet aš vis tiek norėčiau pasisakyti. Gerai, žodis jums. Sí. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Διαμαντούρο και μια ερώτηση... Noriu paklausti pono Diamandūros. Tai būtų klausimas ir komisijai. Mano klausimas komisijai, e, ombudsmenui yra toks. Ar jis gavo laiškus poš byloje, ar jūs gavote tuos tris, prieigą prie tų trijų laiškų, iš tiesų stengiasi juos gauti labai ilgai. Ponas Arseny ir aš mes pateikėme klausimą raštu ir jame kalbame apie šitą uždėlsimą iš komisijos pusės ir nusintėme tą laišką komisijai. Gavome jos atsakymą, bet jis nebuvo mums labai priimtinas. Komisija teigia, kad ji mums atsiūs anksčiau jos išsiųstą atsakymą į vieną klausimą, kurį jai pateikė kitas parlamento narys. Gavome tą atsakymą, bet paaiškėjo, kad tas klausimas, į kurį tai buvo atsakymas, buvo kitoks negu mūsų klausimas ir tokiu būdu komisija į mano klausimą visiškai neatsakė. Ir aš manau, kad tokia formuluotė, kurią mums patikė ponas Baroso, yra visiškai nepriimtina. Jame buvo parašyta, kad ponia komisija, kad komisija persinčia pono Erferis ir man atsakymą į klausimą, kuris buvo užduotas kito parlamento nario. Bet juk tai nėra atsakymas į mano klausimą. Ir aš noriu pasakyti, kad aš tokio gėdingo atsakymo į klausimą niekada nebuvau mačiusi iki šiol. Aš vis nesuprantu, kaip galima šitaip atsakyti į Europos parlamento nario klausimą. Ir kai, ypač kai tas atsakymas ateina iš komisijos, tikrai nepriimtina. Suteiksiu žodį poni Olkin. Po to, o po to pon Demanduros. Aš kalbėsiu daniškai, sako kalbėtoja. Tam, kad, kad vertėjai galėtų pasiklausyti truputėlį danų kalbos. Noriu visų pirma padėkoti ombudsmenui. Dėkoju Jums už specialį pranešimą. Jis iš tiesų labai platus pranešimas, jame daug informacijos. Ir tikrai nebuvau mačiusi tokio dokumento, tokio išsamus dokumento anksčiau ir, ir niekada nebuvau girdėjusi apie tokį vėlavimą pateikti atsakymą į ombudsmeno užklausą. Tikrai Labai gaila, kad jums teko visą tai patirti ir su to sustvarkėte tikrai pavyzdingai. Bet turiu ir klausimą, kodėl komisija, komisija čia nedalyvauja? Juk akivaizdu, kad komisija čia gina didelios, didelės įmonės interesus, o ne piliečių interesus. Bet turime laikytis sutarties nuostatų, ypač tos jos vietos, kur yra teigiama, kad visos Europos institucijos turi laikytis Arhuso konvencijos. Aš tai jau esu minėjusi ir savo kolegoms, kad reikia tokią nuorodą įtraukti ir jūsų specialų pranešimą. Tikrai sunku patikėti, kad komisija gali taip elgtis. Atrodo, kad visos sienos, visos ribos sugriuvo ir nieko nebeliko šventojų, tai reikėtų atsižvelgti. Ir tikrai toks atsakymas nėra deramas ir turime imtis realių veiksmų šioje byloje. Jeigu nieko nedarysime, tai tada ateityje mūsų gali laukti apskritai bet kas. Ir dėkoju Jums už pranešimą, taip pat laukiu Jūsų būsimo atsakymo. Suteiksiu žodį ponui Hefneriui, o po to niekam kalbėti žodžio nebesuteiksiu, tad prašyčiau kalbėti trumpai. Taip, na, aš norėčiau pasisakyti todėl, kad šita byla susijusių su Vokietija. Turiu du klausimus. Pirmas, jūs labai aiškiai kalbėjote apie pasitikėjimą ir jo trūkumą ir kaip mes galime atgauti piliečių pasitikėjimą. Jeigu piliečiai neturės sistemos galinčios atstovauti deramai jų interesams. Tada jų pasitikėjimas tikrai ne, neišauks. Jeigu jiems bus tik numatomos baudos, jeigu jie nesilaiko tam tikrų reikalavimų. Tad kaip mes galime apskritai atgauti piliečių pasitikėjimą, jeigu nėra e, abipusio suinteresuotumo bendradarbiauti. Toks mano pirmas klausimas. O antras klausimas yra daugiau e, teisinio pobūdžio. Porsche atveju buvo atsižvelgiama į automobilių CO2 išlakų kiekį. Porsche atveju CO2 išlakų kiekis yra labai aukštas, bet kai buvo nusiųstas jiems laiškas, Porsche iš tiesų buvo viena sėkmingiausiai veikiančių įmonių ir jų pelno lygis buvo vienas didžiausių. Tad iš tiesų buvo dar tas aspektas, kad komisaras atsakingas už tą bylą buvo taip pat iš Vokietijos. Ir jeigu aš teisingai suprantu, tai Tiesiog pats bendradarbiavimas su skirtingų šalių įmonėmis, pavyzdžiui, Ispanijos ar Prancūzijos, vyksta kitaip, kai yra įmonė, kuri pažeidžia reikalavimus dėl CO2 išlakų. Tai skirtingos įmonės elgesi skirtingai ir blogo administravimo atvejais įmamasi skirtingų priemonių, kai tai yra susijęs su skirtingų šalių įmonėmis. Ačiū, tik žodį ponui Diamanduras, tik prašyčiau kalbėti trumpai. Merci beaucoup, madame. Et... Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Atsakysiu pirmiausia į kolegės klausimą, o tuomet tačiau su ja norėčiau bendrauti jo, jos kalba. Ta, tačiau mane šiek tiek varžo ši kalba. Dėkoju už Jūsų pastabas. Žinoma, e, Jūs klausėte, pateikite klausimą ne, tik, ne tiesiogiai man, o komisijai. E, tačiau man viskas atrodo, kad byla susijusi su laiškais yra. E, skiriasi nuo e, nuo atvejo, su kuriuo susidūrė parlamentas. Laiškų klausimas galiausiai buvo išspręstas ir laiškai galiausiai buvo nusiusti. Aš juos gavau taip pat. Kai kurie informacija iš jų buvo pašalinta, aš tuos laiškus persinčiau tai organizacijai, kuri į mane kreipėsi, e, kad ji turėtų laiko pateikti savo pastabas ir šiuo metu mes kol kas dar telpame į suteiktą laiko, laikotarpį. Kai tik gausiu e, minėtos organizacijos pastabas, e, parengsiu išvadas ir nuspręsiu, ar galima bylą baigti ar ne. Taigi norėjau čia pasakyti, kad laiškus gavau, bet pastabų kol kas dar ne. Tačiau pranešimas, žinoma, yra susijęs su šiais laiškais, tačiau yra šiek tiek skirtingas atvejis. Mes žinome, galėjome pateikti e, nuorodą į Arguso konvenciją. E, vienintelė priešis, kodėl mes to nepadarėme, tai kad aš stengiausi susitelkti į klausimą, kuris iš ties pasitaiko retai. Tai ypač retas e, administ, netinkamo administravimo pavyzdys. E, džiug, džiaugiuosi, kad ponas Hefneris taip pat yra čia ir dar pakartosiu, kad tai yra pirmas kartas per 15 e, ombudsmeno darbo metų ir pirmas atvejis iš 33 tūkstančių atvejų, kai susidurime su tokiu dideliu, didelio masto mm, bendradarbiavimo trūkumu ir su tokiu nenuoširdžiu bendradarbiavimu. Tai iš ties yra labai neįprasta, tačiau mm, manau, kad tai yra nepateisinama jokiai institucijai e, ir atidėlioti atsakymą į rekomendacijos projektą pažeidžia ne tik ombudsmeno įstatus, bet ir kitus e, e, normatyvus. E, dėkoju už Jūsų nuomonę, aš į ją atsižvelgsiu ateityje. Taip pat norėčiau labai trumpai atsakyti į pono Hefnerio klausimus. Pone Hefneri, ombudsmenui Reikia labai atsargiai elgtis, sprendžiant tokius klausimus, norint išsaugoti proceso slaptumą. Ir aš m, mm, tikrai neleisiu savo spėlioti, kodėl tie laiškai nebuvo paviešinti anksčiau. Ir pats faktas, kad jie nebuvo paviešinti, reiškia netinkamą administravimą. Aš Taip pat norėčiau pažymėti, kad naujam komisarui pradėjus eiti savo pareigas, e, laiškai buvo nedelsant pateikti. Tačiau susitikime mm, su nevyriausybinės organizacijomis, kur buvo kalbama apie ombudsmeno ateities veiklą, na, jis pripažino, kad galbūt ši byla buvo, galė, buvo galbūt galima ją išspręsti ir geriau. Tačiau jis pripažino e, ypatingai e, netinkamo administravimo atvejį. Dėkoju ombudsmenai. E, žinau, kad dar buvo norinčių pasisakyti, tačiau labai norėčiau paprašyti, kad jūs kalbėtumėte mažiau nei nei minutę, nes turime labai nedaug laiko. Mikrofoną. Aš kalbėsiu labai trumpai, tik norėčiau, kad jūs atsakytumėte į visas jums pateiktas pastabas. Malonu, kad šis klausimas buvo išspręstas Tačiau ben, bendrame kontekste ir ankstesnėme pranešime girdėjome apie e, paslaugų kultūrą, apie teisinius reikalavimus. Jūs taip pat minėjote ir galimas problemas, kai susikerta skirtingi interesai, kuriuos numato ir saugo e, tam tikri e, reglamentai. Diskusija parodė, kad tai yra e, gan bendras atvejis. Mums mes vertiname, dedamas pastangas siekiant užtikrinti skaidrumą. Ei kad yra sudaromas e, lobistų sąrašas, kad yra registruojamos visos skirtos lėšos, kad sudaromas aktyvių kampanijų sąrašas. Mes iš ties vertiname šias pastangas e, veiklos skaidrumo srityje. Man kaip tik tenka spręsti su, su veiklos skaidrumu susijusiu klausimą. Ir manau, kad šiuo, būtent šiuo klausimu e, labai svarbu atsižvelgti į visų suinteresuotųjų šalių interesus. Pačioje pradžioje situacija atrodė paprasta. Arba mes galime pasakyti, kad taip galime paviešinti visą informaciją, arba. Tačiau tokiu atveju Porsche AG bendrovė atsidurtų tokioje situacijoje, kad Porsche galėtų kreiptis į teismą ir galbūt tie dokumentai niekuomet nebūtų paviešinti. Tačiau e, mes taip pat galėjome ir pasinaudoti kitą galimybę, galėjome e, m, de, dėrybų būdu pasiekti tam tikrą susitarimą ir paskelbti tik dalį informacijos. Tačiau, žinoma, jūs galbūt turite ir kitą nuomonę, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad visais atvejais, kai prašoma prieigos prie informacijos, mes stengiamės rasti būdą, kaip veikti skaidriai ir kaip paviešinti dokumentus iš dalies paviešinti dokumentus, kadangi mes suprantame, kad reikia apginti ir saugoti interesus, tačiau šiuo atveju e, situacija tikrai sudėtinga. Nes e, kai kuri informacija e, galėjo pažeisti bendrovės interesus. Situacija iš ties labai delikati ir norėtume jums paaiškinti, kad uh, Kai kuriais atvejais tikrai sunku nuspręsti, ar galima paviešinti informaciją. Norėčiau pabrėžti, kad. Na iš ties. Tikiuosi, kad jūs ne, nemanote, kad mes bandome įžeisti parlamentą ar parlamento narius ir kad tą bandėme padaryti tyčia. Taip tikrai nebuvo. Manau, kad jūs galėtumėte sugrįžti prie šio klausimo vėliau ir atsakyti jį vėliau. Tam jums ir buvo suteiktas žodis. Prašau, pateikite klausimą. Tai nebuvo atsakymas į mano klausimą. Mano klausimas yra būtent toks. Kodėl toks e, atsakymas, visiškai netinkamas atsakymas. Kodėl buvo pateiktas toks netinkamas atsakymas? Na, dabar negaliu jums pilnai atsakyti, kadangi nežinau visų smulkmenų. Tačiau aš būtinai peržiūrėsiu šią situaciją, kai tik galėsiu ir pateiksiu jums paaiškinimą. Gal, gal, šiai, šiam klausimui gali būti daug įvairių paaiškinimų. Dėkoju už tai, kad atsakėte į ponios klausimą. Norėčiau padėkoti ombudsmenui už nuostabų jūsų darbą, už puikias, puikius pranešimus. Mes pratesime savo darbą ir labai dėkoju už jūsų pranešimą kolegoms. Norėčiau trumpai mm, pakomentuoti. Ponui, kuris e, kalbėjo apie specialųjį pranešimą. Sutinku su tuo, ką jūs pasakėte ir aš iš ties uh, vertinu komisijos darbą. Tačiau, kalbant apie specialųjį pranešimą, man vis dar paslaptis, ką galiausiai nusprendė komisija ir uh, kodėl sprendimas paviešinti ar nepaviešinti informaciją užtruko ilgiau nei 15 mėnesių. Dėkoju ponui Demanduras ir tikiuosi jūs netrukus pamatyti vėl. Dabar suteiksiu žodį ponui Stockwellui, kuris kalbės Names Action for Compensation in Europe organizacijos vardu. Tai yra peticija numeris 73239 dėl e, prieš jungtinę karalystę, dėl tarimo direktyvos numeris 73-239 EB e neįgyvendimo Lloyds byloje. Būtų labai malonu, jei jūsų pranešimas netruktų ilgiau nei penkias minutės, kad turėtume dar šiek tiek laiko diskusijoms ir tuomet turime dar vieną darbo tvarkės punktą. Ačiū, ponia pirmininkė, už galimybę kalbėti jūsų komitete dėl to, kad e, Junktinės karalystės teismai nesilaikė bendrijos teisės. Man atrodo, kad peticijos rezumė jūsų darbo tvarkėje yra sutrumpina labiau negu reikėtų. Čia sakoma, kad e, dėl Lloyds bylos peticijos nevykdymo. Tai buvo pirmoji peticija, kurią pateikėme šiam parlamentui ir parlamentas pritarė šiai peticijai. Dabar skundžiamės dėl to, kad Anglijos teismai nesilaikė sutarties. Tai yra šiek tiek e, kitaip negu suformuoluota darbo atvarkėje. Reikia priminti komiteto nariams, ypač naujiems nariams, tą ilgą šio reikalo istoriją. Lloyds vardai visoje bendrėje ir pasaulyje draudimo srityje yra reglamentuojami parlamento akto. Sakoma, kad tai yra saugi investicija ir galima tikėtis e, kuklios gražos. Dauguma 90-metyje finans, na, investavo į šią bendrovę ir negavo net cento. Tačiau vėliau turėjo kompensuoti ir nuostolius, kurie sudarė 100 procentų kapitalo, kuris buvo investuotas. O iš rinkos jie negalėjo išeiti, kol ne, nepatyrė nuostolių ketverius metus išėlės. O dabar atrodo, kad Lloyds dabar vėl pakeitė poziciją, kad mes esame atsakingi už nuostolius iki gyvos galvos ir dar netgi ir vėliau. Tūkstančiai žmonių e, buvo sužlugdyti, daugelis bankrutavo. Ir nenuostabu, kad daugelis iš mūsų kreipėsi į teismą, kad būtų nustatyta, kas įvyko. Bilinėjimasis nuo 1999 iki 2002 metų e, vyko ir priimta daug teismo nuosprendžių. Ir Tie sprendimai pademonstravo, kad e, vadybininkai pasižymėjo didžiulių neišmanimų toje rinkoje, o išorės investuotojai buvo tiesiog aukos tos jų nekompetencijos. Nepaisant tokio teismo sprendimą, e, nebuvo išmokėtos kompensacijos, nes Lloyds įrodė, kad e, yra, turi imunitetą dėl E, aplaidumo, kurį parlamentas 22 metais yra suteikęs. Visi ši liūdna saga rodo, kad Lloyds e, tapo tiesiog finansinė piramidė. E, jos, jų pelnas, kurie buvo teikiami išmokami esamiems nariams buvo paimami iš investicijų, kurias e, sumokėdavo nauji nariai. Ir 18 milijardų eurų buvo pervesti į naują bendrovę. Naujasis Lloyds toliau buvo finansuojamas įmonių kapitalą, o ankstesnė bendrovė, ankstesni investuotojai turėjo uh, kapstytis kaip norėjo, negavę jokių kompensacijų dėl to aplaidumo, klaidinimo ir panašiai. Nors teismo sprendimas buvo priimtas ir jų naudai. Kai kurios bendrijos direktyvos dėl draudimo rinkos e, buvo priimta dar 87 metais. Na, parlamentas ir komisija nepradėjo tyrimo iki 2001 metų. Tas tyrimas E, nurodė didžiulius apskaitos trūkumus ir direktyvos 73.239 nesilaikymo. Na, o komisija pradėjo tyrimą, tačiau 2000 metais Junktinė karalystė prieėmė naują parlamento aktą dėl uh, Lloyds ir 2003 met, metais komisija nutraukė pažeidimo tyrimus, sakydama, kad Junktinė karalystė jau laikosi bendrijos teisės. Tuomet šis parlamentas bandė įrodyti komisijai, kad būtų kategoriškai pareikšta, kad Junktinė karalystė nesilaikė bendrijos teisės iki 2001 metų. Tai būtų aiškus sprendimas, kuris būtų naudingas nukentėjusiems Anglijos teismuose. Parlamentas aiškiai pateikė savo nuomonę šio komiteito pranešime kuris buvo skirtas, e, kurį parengė Roji Perry. Po to buvo priimtos dvi parlamento rezoliucijos ir parlamento pirmininko pareiškimas. Tai buvo neįprastas parlamento žingsnis, kuris rodė, kad rimtai pažinėjama reglamentai ir kad daroma didžiulė žala piliečiams. Ir šio parlamento nuomonė abejonių dėl to, kad Junktinės karalystės vyriausybė nesilaikė ir jos teisės nebuvo, ypač dėl tos 23 metų direktyvos, bent jau iki 2001 metų, tai yra 23 metus. Nuo 10-mečio pabaigos šis parlamentas ir komisija e, ragino Neims kreiptis į teismus išieškoti žalai Tuo metu mes jau padavėme Lloyds į teismą, teikdami, kad jie apgaudinėjo savo klientus. Ir 2002 metais apeliacinis teismas uh, nutarė, kad Neims nukėtėjo nuo Lloyds bent jau nuo 91 iki 96 metų, kuomet uh, Lloyds tvirtino, kad jos apskaitos sistema E, pakankamai įvertino apie juos įsipareigojimus, o tokie teiginiai buvo neteisingi pagal pasak teismo. 2002 metais pagal Junktinės e, karalystės teismus e, Lloyds apskaitos sistema nebuvo tinkama. Ir visi procesai Anglijos teismuose rėmėsi prie, prielaidą, kad bendrijos teisės nebuvo laikomasi. Tai nebuvo esmė. Ši prielaida buvo priimta. Tačiau Junktinės karalystės vyriausybė įrodinėjo, kad Neims neturėjo teisės paduoti Junktinės karalystės į teismą pagal Frankovičiaus precedentą. Ir čia klausimas pradeda liesti visas bendrijos šalis nes tikriausiai žinote, kad Teisingumo teismas ne vieną kartą yra pasakęs, kad nacionalinės vyriausybės atsakomybė ir sumokėti piliečiam žalą, kai vyriausybė nevykdo bendrės teisės, yra būdas priversti nacionalinės tradicijos vyriausybės laikytis tos teisės. Ir įvairiomise bylose, pradedant nuo Frankovičiaus, teismas sakė, kad jeigu piliečiai praranda pinigus dėl to, kad vyriausybė nevykdo bendrijos teisės, ji turi žalą kompensuoti. Aišku, piliečiai turi įrodyti tokius nuostolius ir Junktinės karalystės teismai tai patvirtinę jau buvo, kai pasakė, kad Neims buvo uh, Lloyds veiksmų auka, įskaitant ir neteisingą apskaitos sistemą kurios nebūtų buvę, jeigu vyriausybė būtų įgyvendinusi direktyvą. Todėl apeliacinio teismo sprendimas, kad vieninteliai žmonės, kurie gali paduoti vyriausybę į teismą, yra tie, kurie būtinai turėjo turėti teisės tam, kad įgyvendintų direktyvą. Tai yra nesamoninga pozicija, nes tik tai pareigūnai galėtų tada turėti tokias teisės, o jie patirti nuostolių negali. Lloyd's Names kurie prekiavo rinkoje, mano, kad direktyva leidžianti paduoti vyriausybę į teismą, dėl to, kad direktyva neįgyvendinta, yra ir manome, kad tokie ketinimai buvo ir teisingumo teisme Frankovičiaus atveju. Ir mes norime, kad mūsų klausimai apie bendrijos teisę būtų pagal 2, 3, 4, 3 straipsnį, e, o apeliacinis teismas atsisako svarstyti šius klausimus. Ir atsakymas iš Junktinės karalystės teismų leido mus kreiptis į parlamentą su peticija 2008 metais. Tuo metu komisija pagaliau pateikė prielaidas, kur <clears throat> patvirtino, kad lordų rūmai pažeidė savo praktiką, neapsvarstė kitų bendrijos teismų galimą reakciją ir nesikreipė į teisingumo teismą, kaip reikalauja 2343 straipsnis. Tačiau <clears throat> jie nusprendė nepradėti pažydimo procedūros prieš Junktinę karalystę, sakydami, kad kaip sutarta su kad buvo sutarta su Junktinės karalystės teismais. <clears throat> Kadangi komisija sako, kad Junktinės karalystės teismai yra teisūs ir ne jis neturi teisų, nes jie nebuvo trečioji šalis. Atsakymas yra šiek tiek surrealistinis, nėra jokio tyrimo. Ir sakydami, kad jie sutarė su e, Junktinės karalystės teismais, tai reiškia, kad Junktinės karalystės teismų apibrieštis, kas yra kas turi teisės, kai direktyva neįgyvendinta, yra neteisingas. Komisija galbūt ir teisi, kad neims yra vieninteliai individai, kurie užsima tiesiog nedraudimo veikla, kaip reikalauja direktyva, galėjo gauti naudos ir galėjo turėti teisės. Nors ir nieko nenorėjo daryti dėl tokio mūsų teisio pažeidimo. Pone pirminkė, visiškai netenkina tai, kad piliečiai negali susilaukti Europos teisingumo teismo dėmesio, jeigu viena vyriausybė nori tokius veiksmus blokuoti. Taigi, tai ne vienintelis atvejs, mes turime jums ir kitų peticijų dėl to, kad Junktinės karalystės teismai neperdoda bylų teisingumo teismui kai jie turėtų tai daryti ir tikintis, kad e, Europos teisingumo teismas gali laikytis kitokios nuomonės negu Anglijos teismai. Šiuo metu bylos susijusios su milijardais eurų. Kai kurie e, investuotojai jau mirė, kai kurie labai yra e, pagyvenę. Ir Lloyds padaryta žala e, reiškia, kad Junktinės karalystės pareiga prižiūrėti direktyvos įgyvendimą <clears throat> yra dingusi, tai yra vyriausybė nusiplova rankas, o dabar naujoji Lloyds uždirba milijardus savo ir vyriausybei ir blokuoja bet kokią žalos kompensavimą tiems patyrus, kurie patyrė žalą. Bendrijos teisminiam procesui trukdo vyriausybė, kuri neleidžia piliečių, piliečiams pasinaudoti savo teisėmis, o Anglijos teismai nesilaiko bendrijos teisės ir neperdoda bylos Europos teisingumo teismui. Mes kreipiamės į šį parlamentą su peticija siekdami pagalbos, mums nereikia užuojatos, mums parlamentas pripažino, kad mūsų reikalas yra teisus, mes norime teisingumo teismo sprendimo, o jeigu vyriausybės narės teismai atsisako kreiptis į teisingumo teismą, tai parlamentas turėtų pareikalauti, kad teisingumo teismas pareikštų savo nuomonę. Taip pat Teisės reikalų komiteto prašome apsvarstyti netenkinančią situaciją Junktinėje karalystoje, kur nesilaikoma bendrijos teisės. O komisija turi taip pat galimybę imtis veiksmų, tačiau ignoruoja pažeistas piliečių teisės grinai politiniais sumetimais. Pone Pirinkė, jeigu galėčiau padėti komitetui ir atsakyti jūsų klausimus, mielai tai padarysiu. Labai ačiū. Ačiū labai. Noriu suteikti žodį komisijos atstovams, o po to žodį suteiksiu savo kolegoms iš Europos parlamento. Mano kolegė Ellen Beverly dabar išėjo į pensiją, tad aš esu vietoj jos. Dėl tos tariamos Anglijos teismų nes, tariamo nesilaikymo jiems priklausančių pareigų ir dėl to, kad jie neperdoda bylos Europos teisingumo teismui. Žemesniai teismai priėmė tokią išvadą, kad yra aišku, kad nereikia šitos bylos perduoti į Europos teisingumo teismą. Lord rūmai, kurie tada Jungtinės karalystės aukščiausiasis teismas tuo metu buvo, pritarė tokiam sprendimui ir nors jie labai aiškiai ir konkrečiai neįvardino priežasties, jie, pasak komisijos, padarė teisingą išvadą. Turiu patikslinti, kad Lord's Names atsiuntė savo skundą komisijai 2008 metais ir 2009 metų spalio 9 dieną šitas skundas buvo galutinai išnagrinėtas. Norim Jums pateikti šitą informaciją, kad viskas būtų skaidru ir aišku, kaip ir minėjo ponas Ambutsmenas. Ir taip pat noriu pasakyti, kad komisija žinojo apie šį atvejį, ponas Peris tiesiogiai buvo susisiekę su komisijos atstovais ir kalbant apie šios bylos priešistorę, kad direktyva 73.237 nebuvo perkelta į Junktinės karalystės teisę. Taip, dėl to buvo pradėta procedūra, bet, pažymimo procedūra, bet ji buvo nutraukta. Tas klausimas dėl Lord's Names visą laiką buvo gajus Ir iš tiesų yra labai liūdna, kad tas klausimas nėra galutinai išspręstas. Tačiau galiu pakartoti, tai siesi su to, ką sakė ponas Stockwell ir taip pat Europos parlamento narys ponas Peris. Buvo apslaikas susirašinėjimas su jais ir taip pat su generaliniu, uh, generaliniais direktoratais viešųjų paslaugų generaliniu direktoratu ir kitais e, susijusiais generaliniais direktoratais. Ir daugiausia susirašinėjo teisės tarnyba. Ir galima sakyti, kad nors Junktinės karalystės lordų rūmai turėjo šitą klausimą perduoti Europos teisingumo teismui iš pirmo žvilgsnio, tačiau komisija mano, kad jų pozicija yra gana teisinga ir čia nėra jokio realaus pažeidimo, kurį vykdė Lloyds. Komisija taip pat išsakė tokią pačią poziciją, reaguodama į parlamento užklausą 2200-05. Šią užklausą pateikė ponas Peris jeigu neklistu. Galbūt ir kitas parlamento narys, bet buvo tikrai Europos parlamento narys, kuris pateikė šitą užklausą. Ir mm, kad ir kokia liūdna ši byla atrodytų, atsižvelgiant į ES teisę, mes nematome čia jokio pažeidimo EK 2343 straipsniui. Ir, kaip sakiau, Buvo nuolat palaikomas ryšys dėl šios bylos su Junktinės karalystės institucijomis ir e, kadangi jos nusprendė tos bylos neperduoti Europos teisingumo teismui, apie tai buvo informuotas ponas Tokvilas ir mes manome, kad tokia jų pozicija yra teisinga. Jeigu dar kokį klausimą turėsite, aš galėsiu juos atsakyti. Suteiksiu žodį ponui Čečistai. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pradėti visų pirma išreikšdamas užuojautą šiuo atveju. Aš atsimenu dar 80-ąjį dešimtmetį, kai buvo pakviesti Names atstovai ir Savo nelaimiai aš negalėjau dalyvauti susitikime su jais, ne dėl to, kad neturėjau pakankamai. Pakankamai lėšų mane kvietė iš tikrųjų investuoti į naująją bendrovę. Na, buvo kaip buvo. Po to susilaukiau labai daug, e, mačiau labai daug laiškų dėl įvairiausių suinteresuotų pusių, kurios išreiškė savo nepasitenkinimą dėl įvairiausių aspektų visoje šioje šitos sagos eigoje. Ir iš tiesų įspūdinga atrodo šita situacija neigiama prasme. Ir aš netgi turiu draugų, kurie taip pat nukentėjo šitoje visoje situacijoje. Tad man, man taip pat malonu girdėti minint mano buvusio kolego, kolegos Perio pavardę, kuris buvo tikrai puikus mūsų komiteto narys. Ir malonu, kad jis minimas tarptų, kurie gynė teisingumą. Tačiau iki šiol aš maniau, kad parlamentas visą laiką mane, kad jie nuveikė viską, ką galėjo peticijų pateikėjų naudai ir esu sužavėtas ir pamalonintas, kad peticijų parengėjai patiekėjai nusprendė nepasitenkinti neigiamu atsakymu. Tai yra, tai yra vienas iš pirmųjų tokių atvejų ir manau, kad tikrai yra sveikintina tokia reakcija, kad jie yra iš tiesų aktyvus ir turime stengtis vis tik jiems dar labiau padėti. Ir noriu priminti ponui Stokvelui ir kitiems peticijos pareiškėjams, kad neribota atsakomybė reiškia neribota atsakomybė. Ir, bet aš manau, kad daugelis šitą savoką supranta kitaip. Ir būtent dėl to ir susiklosto tokios keblios situacijos. Na, žinoma, situacijos keičiasi, aplinkybės keičiasi ir tai mokesčių režimas, dėl kurio Lloyds atrodė tokia patraukli investavimo galimybė, pasikeitė Na, bet kaip ten bebūtų, turėtume vis tik stengtis kad priversti atsakingas institucijas mažų mažiausiai paaiškinti savo sprendimus. Ir aš dėkoju komisijos atstovui iš komisijos pozicijos paaiškinimą. Ir taip pat dėkoju už tai, kad padarė tai, ką galėjo, nors, nors tas, tos jo pastangos atrodo gana menkos. Ir norėčiau paraginti komisiją pagalvoti dar kartą apie visą šitą atvejį. Mano dar vienas klausimas, galbūt retorinis, yra tai, kas už visą tai sumokės, nes iš tiesų piniginė žala yra didžiulė. Ir nukentėjusių yra labai daug. Čia toks praktinis klausimas. Turiu ir kitą klausimą, kurį, kurį galėtų atsakyti Teisės reikalų komitetas. Ar gal, ar, ar Europos parlamento pirmininkas į Europos teisingumo teismą, kad jis peržiūrėtų šitą bylą, galbūt tokia galimybė būtų ir tada būtų galima gauti greitą atsakymą, kurį galėtume perduoti ponui Stokului ir jo kolegoms. Ačiū. Dėkui. Bijau, kad nebegaliu niekam suteikti žodžio. Bet tęsime šios peticijos svarstymą, jie, jį trauksime į koordinatorių posėdžių darbo atvarkę šį klausimą ir pažiūrėsime, kaip galime jums padėti, nes girdėjome, išgirdome ir supratome jūsų nerimą ir jaučiame, kad jie yra visiškai pagristi pasikalbėsime taip pat su kolegomis iš Teisės reikalų komiteto. Tad apgailestauju, kad dabar nebegaliu niekam suteikti žodžio, nes mūsų posėdžio laikas baigėsi. Bet suteiksiu žodį ponė Geringer, tik tai jai laiko skirsiu labai nedaug. Ačiū ponė pirmininkė. Šita tema yra labai plati, tikrai negalima jos pristatyti per vieną minutę. Noriu paklausti komisijos vieno klausimo. Ir galbūt sulauksime atsakymo šiandieną ar truputį vėliau. Kalbėsiu lenkiškai. Europos komisijos norėčiau paklausti dėl Nors trimdujų vamzdyno, kuris yra dabar statomas, statybos prasidėjo balandžio mėnesį 2008 metų pranešime kuris buvo pateiktas peticijų komitetui, mes išreiškėme tam tikrus nuogastavimus. Investuotojai atliko poveikio aplinkai vertinimą, jie atliko, jis buvo užsakytas ne, ir, ir jie atliko nepriklausomą instituciją, kurią atrinko visos Baltijos valstybės. Visos su šiuo projektu susijusios Baltijos šalis arba kurioms dėl to kyla problema buvo išnagrinėtos, jis bus išvelgta e, toje ataskaitoje. Ar, mano klausimas yra, ar komisija atsižvelgia į tokį, į tokį poveikio vertinimą? Mums atrodo, kad ne. Nes tas poveikio vertinimas, kurį atliko, kuris buvo atliktas, buvo vis tik užsakytas investuotojo. Ir ar gali ramiai savo miegoti gyventojai gyvenantis tose regionuose, kurie yra prie Baltijos jūros krantų, ar jų nuogastavimai yra pagristi. Noriu paklausti apie šitą poveikio vertinimą ir kiek jis buvo nepriklausomas. Ačiū suteikti žodį komisijai, nežinau, kas kalbės. Ačiū pirmininkė. Neturime daug laiko, kad galėtume jūsų klausimus atsakyti išsamei, bet iš tiesų šitas klausimas yra labai svarbus. Jis buvo nagrinėjamas ir čia parlamente keletą kartų viešųjų klausimų metu. Visų pirma, noriu pasakyti, kad šitas projektas buvo įtrauktas į gairės ten projektams jau dar 2006 metais. Ir tai nebuvo vienintelis projektas, buvo daug kitų. Ir po to buvo parengtas projekto gyvendinimo e, tvarkaraštis ir buvo paprašyta visų būtinų leidimų įgyveninti šitam projektui. Tam, kad būtų galima įgyvendinti šitą projektą, reikėjo gauti sutikimą daugelio valstybių narių, kurioms priklauso teritoriniai vandenys arba ekonominės zonos, kurios, kurias liestų e, šio projekto gyvendinimo vieta. Buvo žinoma daug nuogastavimų dėl poveikio aplinkai ir Europos parlamentas dar 2007 metais buvo informuotas apie tai, kasgi po to įvyko. Buvo labai aiškiai nurodyta, kad remiantis ES teisę šis projektas turėtų būti įgyvendinamas atlikus poveikio aplinkai vertinimą ir tarptautinės konsultacijas pagal poveikio aplinkai direktyvą ir kitus teisės aktus taikomus ES teritorijoje. Nuo pat pradžių komisija nurodė, kad institucinių požiūrių ji neturi jokio vaidmens, kurį turėtų atlikti, užtikrinant šitų poveikio aplinkai vertinimo atlinkimą. Ir nėra labai aiškiai numatyta, kad jis turbūt atliktas visiškai nepriklausomos institucijos noriu paminėti visų žiniai, kad šioje konkrečioje procedūroje reikia atsižvelgti į, pen, į tai, kad buvo atlikti penki poveikio aplinkai vertinimai nacionaliniu lygiu. Ir taip pat buvo atliktas vienas poveikio aplinkai vertinimas visos teritorijos, kurioje būtų gyvendinamas projektas lygiu ir poveikius aplinkai, poveikio aplinkai vertinimas susidėjo iš 1046 puslapių techninės informacijos ir 48 puslapių netechninės informacijos, 720 puslapių e, informacijos susijusios su Natura 2000 darbo atvarkė, 348 puslapiai. Ta techninės informacijos ir dar 54 puslapiai techninio rezumė. Visa šitą informaciją buvo aptarta su visomis susijusiamis valstybėmis narėmis ir interesuotomis pusėmis ir komisija atidžiai stebėjo šitą procedūrą, dalyvavo visi ekspertai iš visų valstybių narių, yra suburta ekspertų grupė iš valstybių narių, kuri būtent ir nagrinėja poveikį aplinkai. Ir dabar šios procedūros pabaigoje, kaip buvo visiškai teisingai pastebėta, buvo išduoti aplinkosauginiai leidimai ir prieš juos išduodant buvo atlikta tūkstančiai konsultacijų tiek su e, konkrečiamis institucijomis, tiek su pačia visuomenė. Galiu Jums pateikti pavyzdį iš Švedijos. Švedijos ataskaita dėl poveikio aplinkai buvo nusiusta Švedijos aplinkosaugos ministerijai, jūros reikalų administracijai, Švedijos pakrantės tarnybai, Švedijos planavimo tarnybai, geologijos tyrimų institutui, Švedijos jūrų muziejui ir aplinkosaugos agentūrai ir daug, dar daug kitų suinteresuotų institucijų. Tad iš tiesų visuomenės dalyvavimas buvo labai aukšto lygio. Ir jį mes suprantame kaip labai svarbu. Ir valstybės narės, tos, kurios gavo leidimus, aplinkosauginius apli, leidimus ir taip pat Baltijos regiono šalis tiesiogiai dalyvavo visame šiame procese. Tikrai komisija negali pakeisti valstybių narių vaidmens. Mes sekėme visą procedūrą ir atlikome viską taip, kaip turėjo būti. Ir kaip sakiau, vienas svarbiausių klausimų buvo ginklai esantis Baltijos jūros dugne ir, ir puikiai žinote, kad reikėjo užtikrinti, kad tiesiant vamzdyną bus atsižvelgiama į šitą problemą, į sprogme, tai, kad Baltijos jūros dugne guli labai daug sprogmenų nuo karo laikų. Reikė, reikėtų gauti leidimus sunaikinti sprogmenis, jeigu su to sutiktų visuomenės atstovai. Šitą procedūrą gyvendina ir karinis jūrų laivynas, iš tiesų tas, ta, ta procedūra yra pakankamai rutininė. Ji yra kontroliuojama ir prižiūrima atsakingų vyriausybės institucijų valstybėse narėse. Ir galite įsivaizduoti, kaip komisija galėtų primesti valstybėms narėms e, būdus, kaip, kaip e, neutralizuoti tos sprogmenys. Mes to padaryti negalime. Ir keletų atvejų diskusijos su visuomenės atstovais buvo įgyvendinami, noriu Jūs atkreipti Jūsų dėmesį, kad tai vyko 3-4 metus ir šitas procesas buvo įgyvendinimas žingsnis po žingsnio. Galiu ir Vokietijos pavyzdį pateikti, kur buvo pateikta apeliacija e, prieš e, Vokietijos leidimą, sprendimą išduoti leidimą. Apeliaciją pateikė dvi nevyriausybinės organizacijos, bet po papildomų diskusijų su NVO ir su kitomis NVO buvo nuspręsta imtis papildomų priemonių ir tos dvi NVO atsiemė savo apeliaciją. Ir dabar leidimai buvo išduoti kaip šio ilgo proceso padarinys. Šimtai tūkstančių puslapių informacijos buvo prieinama visoms institucijoms ir visuomenės organizacijoms. Ir dėl to komisija mano, kad nereikėjo atlikti papildomo tyrimo komisijai, nes komisija tikrai negali pateikti, pakeisti valstybių narių vaidmens o jos jau yra atlikusios keletą vertinimų. Mes iš tiesų atidžiai stebame, kaip viskas vyksta, visa ta informacija yra prieinama ir galbūt dabar aš jums čia visų tūkstančių puslapių informacijos negaliu pateikti, bet galiu jums pateikti santrauką to, kas įvyko iki tol, kol buvo išduoti leidimai, kuriuos išdavė valstybių narių atsakingos institucijos ir kas vyko po to. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Taip pat noriu padėkoti vertėjams už darbą, už tai, kad padirbo šiek tiek ilgiau. Ši tema labai svarbi, ponia Koronė, ir, ir siūlau, kad į įtrauktume šį punktą į tolimesnę darbo tvarkę. Taip pat norėčiau padėkoti Jums iš anksto ir noriu baigti posėdį. Ačiū.